Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Ne visi galės e, išbūti čia iki posėdžio pabaigos, todėl noriu pradėti. Kai kas iš jūsų čia lankotės ne pirmą kartą, sveiki sugrįžę e, atstovaujamos yra 24 valstybės narės, taip pat ir 3 šalis kandidatės - Albanija, Jotkalnie ir Turkija, ir Norvegija. Tai yra viena iš tų šalių, kuri priklauso Europos ekonominiai erdvėjai. Noriu padėkoti visiems už tai, kad e, atvykote. Manau, kad e, tikrai turime daug įvairių atstovų. Atstovaujama pirmininkaujanti Austrija. Visų pirma, e, tai yra Julian Bogner Štraus, e, tarybos, e, laikinai einant tarybos e, pirmininko pareigas, e, taip pat e, ir Austrijos ministras atsakingas už moterų šeimų ir jaunimo reikalus, Europos komisijos atstovė Vera Jurova, taip pat ir ponas Buchman, Austrijos nacionalinės tarybos atstovas. Mes dar laukiame ir Liukas Žaje, taip pat regionų komitetui atstovauja ponia Barbara Dūden, ji yra e, pilietybės valdymo institucinių ir išorės reikalų komisijos pirmininkė. Dar mes laukiame ir mūsų eksperto, buvusio komisijos nario Jokino Almunijos. Tikiuosi, kad jis greitai prie mūsų prisijungs. Noriu Jums priminti, kad e, mes pagal tarp parlamentinių komitetų posėdžių sistemą, susitinkame kartą per metus. Ši sistema buvo sukurta Europos parlamente, tokie susitikimai vyksta kartą per metus. Jų tikslas yra stiprinti ES parlamentinį matmenį. Aš manau, kad ir nacionaliniams parlamentams, ir Europos parlamentui tenka bendra atsakomybė už e, Europos piliečius, mes turime kurti mūsų ateities namus, kurti Europos ateitį. Taip pat mums tenka atsakomybė saugoti ES pagrindinės vertybės. Mes esame tiesiogiai išrinkti, todėl esame ir piliečių balsas. Tengiamės, kad piliečių balsas būtų išgirstas ES sprendimų prieimimo procese. Mums e, taip pat tenka atsakomybė ir e, skatinti jūsų vyriausybių atsakomybę, taip skaitant ir komisijos atsakomybę. Mes manome, kad dialogas su nacionaliniais parlamentais yra naudingas ir per jį mes parodome piliečiams, kad mes, kurie esame jų išrinkti, e, stengiamės daryti įtaką ES ateičiai. Šiemet susitinkame, siekdami su jumis pasikeisti nuomonėmis apie diskusijų dėl Europos padėties padė. Dabartinė situacija. Jūs žinote, kad ES mm, Europos Sąjungoje vyksta diskusija trim kryptimis. Visų pirma, Europos komisija paskelbė Baltąją knygą Vėliau Žanas Klodas Junkeris pasakė kalbą apie ES padėtį, taigi buvo ne tik kalbama, bet ir pateikta konkrečių pasiūlymų komisijos lygių. Taip pat diskusijos vyksta ir Europos vadovų taryboje ir, žinoma, Europos parlamente. Mes diskutuojame apie ES ateitį. Ir šios diskusijos prasidėjo nuo mūsų pranešimo 2017 metais. Dabar mes rengiame pranešimą, kuris turėtų būti šio komiteto, šios kadencijos komiteto palikimas ateičiai. Ir tuo pranešimu mes apibendrinsime diskusijas. Atsižvelgiame ir į dabartinius įvykius. Labai džiaugiuosi Džiaugiuosi, kad Žanas Klodas Junkeris savo metinėme pranešime minėjo kvalifikuotos daugumos e, balsavimo sistemos išplėtimą, taikant ją ir e, gynybos klausimams. Mes taip pat siekiame didesnio sprendimų prieimimo skaidrumo, bendradarbiavime su taryba, taip pat su ombudsmenų. Ir mes ir toliau kovojame dėl to, kas galbūt jums yra jūsų kasdienė duona. Tai yra Europos parlamento e, tyrimo teisė. Ir čia mums vis nepavyksta įtikinti kitų institucijų, kad e, turi būti užbaigtas šis darbas, kad ir šis parlamentas galėtų atlikti savo pareigas. Daugiau išsamesnės informacijos išgirsite iš kolegų, kurie yra atsakingi už atitinkamus pranešimus. Dabar tiesiog noriu pasakyti, kad šios diskusijos e, e, su jumis vyksta po to, kai mes e, jau daug padirbėjome šioje srityje, spręsdami apie ES ateitį. Prieš suteikdama žodį svečiams norėčiau paminėti keletą praktinio pabudžio detalių. Turbūt daugam iš jų tai yra pažįstama, bet e, turbūt e, matote ant savo stalų lapus, popieriaus lapus. E, per juose turėtumėte mus informuoti, ar norite pasisakyti. Ir atsižvelgdami į tai, kiek žmonių bus pareiškę norą kalbėti, mes padalinsime kalbėjimo laiką tarp nacionalinių parlamentų atstovų ir Europos parlamentų atstovų. Ir pirmiausia, pirmininkaujančios valstybės vardu kalbės ponia Julian Bognar e, Štraus. Ačiū. Mm, pirmininkė, ponia Hubner, ponios ir ponai, ekscelencijos, mm, man didelė garbė dalyvauti čia pirmininkaujančios Austrijos vardu, aptarinėti ES ateitį. Aš manau, kad e, tokie susitikimai, tokie Europos parlamento komitetų ir nacionalinių parlamentų susitikimai yra labai svarbus, siekiant sustiprinti dialogą ir aptarti visiems rūpimus klausimus. Austrija džiaugiasi Europos parlamento aktyvių vaidmenių ir jo indėlių į diskusijas apie ES ateitį. Ir tie, na, tai tos aiškiai matomos e, diskusijos Europos parlamente, į kurias yra kviečiamos ir kviečiami ir valstybių ir vyriausybių vadovai, taip pat yra svarbus, kadangi dabar diskusijos apie ES ateitį yra kaip niekada aktualios. Ir akivaizdu, kad ES nėra e, atspari neramumams. Mes turime nuolat galvoti, ką daryti geriau, ką privalome daryti geriau, kad išsaugotume suvienytos, vieningos ir taikios Europos pasiekimus. Naudodamasi progą, šiandien norėčiau trumpai pristatyti pirmininkaujančios Austrijos e, poziciją dėl mūsų tolesnių veiksmų ir e, kaip mes galėtume prisidėti prie tolesnės ES tiks, e, sėkmės. Mūsų tikslas yra gerinti saugumą, spręsti su migracija susijusius iššūkius, e, didinti konkurencingumą ir stabilizuoti kaimininius Europos regionus. Tai yra bendri iššūkiai kuriu, į kuriuos mes turime kartu e, netidėliodami reaguoti, kad atgautume savo piliečių pasitikėjimą. Mūsų pirmas prioritetas yra saugumas ir migracija. Mes šiaip tai dirbame siekiame pažangos e, visose srityse. Diskusijos vykusios Salzburgė parodė mm, aišku pasiryžimą, kad komisijos patikti pasiūlymai dėl sienų apsaugos turi būti nagrinėjami kaip prioritetinis klausimas. Mm, taip pat dialogas, darbas su Afrikos šalimis, kuriuo yra siekiama gilinti mūsų bendradarbiavimą, taip pat buvo paremtas. Ir mes taryboje Nagrinėjame visus šios klausimus. Kancleris Kurz e, pateikė poziciją dėl bendros prieglopščio sistemos. Mūsų antras prioritetas yra bendra skaitmeninė rinka. Čia matome daug perspektyvų. Žinome, kad skaitmeninės paslaugos ir skaitmeniniai verslo modeliai tampa vis svarbesni. Mes turime sukurti tinkamas sąlygas, Europos, kad Europos skaitmeninis verslas galėtų klestėti ir dėkti inovacijas. Trečias mūsų prioritetas susijęs su pripažinimu, kad saugi Europa gali egzistuoti tik saugioje kaiminystėje. Mums labai svarbu mm, kad e, dar mūsų politinės darbo atvarkės centre liktų. Ir toliau liktų būsima Balkanų šalių narystė ES. Šioms šalims mes turime suteikti aiškę perspektyvą, grindžiamą kriterijais ir susijęta su jų pasiektais rezultatais. Mes remiame pastangą siekti apčiopiamos pas pažangos. Mums yra aišku, kad Europos integracijos projektas nebus visiškai baigtas neįtraukus šio regiono. Mes taip pat e, rengiame intensyves diskusijas e, dėl e, pasiūlymų, dėl daugiametės finansavimo programos ir ieškome sprendimų, kurių reikia dėl Junktinės karalystės pasitraukimo iš ES sustarimo. Mes taip pat siekiame didinti ir jaunimo dalyvavimą. Komisijos baltojoje knygoje Ketvirtasis scenarius mūsų nuomonė yra labiausiai orientuotas į ateitį ir tinkamiausias. Europa turi reaguoti į didelius klausimus, kur reikia bendrų sprendimų. Tačiau žmonės nenori tokios Europos, kuri kištųsi į kiekvieną smulkų klausimą, mm, dėl kurio sprendimą daug geriau galėt, gali priimti valstybės narės regionai. Dėl to turi būti stiprinamas e, subsidiarumo principas. Mes uh, džiaugiamės specialiosios darbo grupės dėl subsidiarumo darbo rezultatais ir laukiame konferencijos, kuri vyks Brėgense lapkričio 15 ir 16 dieną. Europos piliečių iniciatyvos reforma, kurios tikslas palengvinti sąlygas europiečiams, daryti įtaką europiniai darbo tvarkiai, taip, taip pat pasistumėjo į priekį ir mes rengiame konsultacijas su piliečiais. Tos konsultacijos bus vertingas indėlis į mūsų tolesnės diskusijas apie ES ateitį. Aš esu Austrijos ministrė atsakinga už jaunimo reikalus ir noriu akcentuoti, kad jaunimas yra Europos ateitis. Mes e, žinome, kad Mm, dar mūsų darbas, kuriant žemynų ateitį, nėra baigtas. Mes turime ir toliau kurti stipresnę Europą ir turime mm, suprasti, kad tą Europą kuria ir kurs dabartinis jaunimas. Bet reikėtų akcentuoti ir nemažiau svarbę tiesą. E, jaunimas yra ir ES dabartis. Ir mm, turbūt niekas labiau nesiejamas su Europos integracijos sėkme nei Erasmus programa matome, kad jaunimas e, jaučiasi labiau europiečiai ne, nei kuri nors kita amžiaus grupė. Ir referendume dėl breksito dauguma jaunimo balsavo už pasilikimą ES. Mano šalyje neseniai atlikta jaunimo apklausa parodė, kad daugiau nei 80 procentų jaunų austrų jaučiasi europiečiai mes tuo pačiu metu turime pasirūpinti, kad jaunimo balsas būtų girdimas ir kad į jį būtų atsižvelgiama. Savo pirmininkavimo laikotarpiu mes žengėme svarbių žingsnių šią kryptimį. Neformalus e, jaunimo reikalų ministrų susitikimas e, Vienoje e, vykęs rugsėjo pradžioje, vyko kartu su jaunimo konferencija. Ir vienoje konferencijos dalyje jaunimo atstovai turėjo galimybę susitikti su ministrais ir aptarti jiems labiausiai rūpimus klausimus. Ponios ir ponai, E, tos esminės e, e, europinės diskusijos, kurios baigsis rinkimais kitų metų gegužę, dar tik prasideda. Mes turime žinoti, kokiu iššūkiu kyla ir kokiu priemonių turime tiems iššūkiams įveikti. Todėl aš dabar labai laukiu e, kito pasisakymo apie e, Europos ateitį. E, Ačiū, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Jūrovai. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai, ministrai. E, ministrė, mm, man labai malonu čia dalyvauti ir man teko garbė pasisakyti tema, kuri mane šiek tiek, kuri man kelia nerimą. Na, nežinome, kokia bus Europos ateitis. Uh, Mm, aš turėjau pagalvoti, e, kokia turėtų būti mm, Europos ateitis. Visų pirma, ateitis yra mūsų rankose ir mes turime mm, imtis atsakomybės ne tik už dabartį, bet ir už ateitį. Šįryt vyko diskusijos apie klimato kaitą, kurių metu mes kalbėjome apie tos dalykus, kurie bus naudingi ateities kartoms, bet mūs, mums tenka pareiga imtis tų dalykų jau dabar. Mes turime kaip galima labiau stengtis parinkti praktinių įgyvendinamų sprendimų, kuriuos Europos žmonės suprastų ir norėtų, kad mes juos įgyvendintume. Tai reiškia, kad mes turime atspindėti žmonių poreikius, turime atspindėti uh, vyraujančią atmosferą, turime suprasti, kad žmonės mums sako, jog jiems nepatinka nestabilumas ir nesaugumas, kurį jie jaučia. Turime jiems sakyti tiesą. Ir žinau, kad tiesa yra tas žodis, su kuriuo daugelis politikų nedirba, nes e, tiesa gali būti vertinama kaip e, relativus dalykas. Vis dėlto tam tikri dalykai turi likti stabilus ir tai yra vienas iš principų, kuriuo remiasi Europos Sąjunga. Tai yra e, tiesa, jos turime laikytis ir aiškinti žmonėms, e, ką darome. Su kuo mes susidurėme? Terori, su terorizmu, migracija, greita technologijų kaita, rasizmu, ekstremizmu. Kai žiūrime į šį grėsmių ir pavojų sąrašą, mes visi kartu suprantame, kad kai kurios iš tų grėsmių yra Europos veiksmų rezultatas. Tačiau daug tų grėsmių kyla ir iš išorės ir mes turime stengtis įveikti ir vienas, ir kitas. Mums reikia stipresnių kompetencijų, kad įveiktume tas grėsmės, kurias sukėlėme patys. Mes turime dirbti geriau, jeigu to nori žmonės. Taip pat turime įveikti ir iš išorės kylančią riziką, netikrumą, nestabilumą. Bet e, čia vienintelis būdas, kaip suvaldyti išorės riziką, yra būti vieningiems ir susitarti su visomis valstybėmis narėmis, su visais išrinktais politikais ir demokratais, kurie dirba ir tikiuosi dirbs Europos parlamente. Turime tartis su įtakingai žmonėmis, su pilietinė visuomenė ir piliečiais, nes tas procesas turi būti įtraukus ir turime pasiekti atitinkamą rezultatą mm, ir pagalvoti, kokie yra ateities sprendimai. Mums tenka sudėtinga užduotis valdyti vidaus ir išorės pavojus. Nežinau, ar sutiksite su manimi, bet man atrodo, kad politikai ne iki galo dabar į tai atsižvelgia. Na, man atrodo, kad kažkur virš mūsų galvos sukasi skaitmeninė sritis, atsiranda nauja realybė ir daugeliu atveju ta realybė mm, veikia mūsų nenaudai, nes atsiranda daug naujų galių, kurios mano, kad ta skaitmeninė erdvė yra erdvė be įstatymų ir be tiesos. Ir taip ten atsiranda džiunglės, E, tos džiunglės vėliau persikelia į realų gyvenimą. Aš e, noriu kalbėti labai konkrečiai, na, norėjau pasakyti tuos dalykus, kurie buvo parašyti mano dokumente, bet aš dabar tuo dokumentu nesiremiu. Noriu pakalbėti apie rinkimus, ne tik apie rinkimus į Europos parlamentą, bet e, apskritai rinkimus kurių norime, norime, kad rinkimai būtų teisingi, užtikrintų pluralizmą ir kad tai būtų rinkėjų sprendimas. Visi ES vykstantis rinkimai, pradedant nuo rinkimų į Europos parlamentą, bus neįprasti, bus kitokie. Kyla naujų pavojų, naujų grėsmių, yra susidariusios naujos aplinkybės. Kur mes matome didžiausią riziką? Visų pirma, rizika, kad bus piknaudžiaujama žmonių asmens duomenimis. Kai kam atrodo, kad ES yra tiesiog apsėdusi mintis saugoti e, žmonių duomenis, pasigirsta tokių nuomonių, turbūt prisiminate, kaip vyko diskusijos dėl BDR. Bet prisiminkime, kas įvyko su Cambridge Analytica. Ta informacija buvo paskelbta kovo mėnesį šiemet. Man iš pradžių tai atrodė kaip mokslinė fantastika. Uh, Bet e, paaiškėjo, kad e, viena įmonė, ūkio subjektas, kišosi į kiekvieno asmens e, duomenys. Turbūt prisimenate, kad buvo mm, pavokta kelių milijonų, keliasdešimt milijonų žmonių duomenys. Ta įmonė kišosi į žmonių erdvę, į tai, kas apibrėžia žmonės kaip individus, taigi tai buvo panaudota politinėms kampanijoms. Mes esame prie to pripratę komercinėme pasaulyje. Ehm, mes su tuo visi susidurėme, nes e, skaitmeninėje erdvėje esame stebimi, mes esame įtraukti į algoritmus ir panašiai, taigi komerciniai ūkio subjektai gali į mus taikytis. Bet galiu nepasiduoti tam komerciniam spaudimui ir nepirkti vienos ir kitos, tarkime, transporto priemonės, bet tai yra viena, visai kas kita, kai stengiamasi padaryti man įtaką, kad išrinkčiau konkrečius politikus ir politinės partijas. Ir gali būti taip, kad balsuosiu už tą, kuris yra galingas ir garsiai rėkia, ir balsuosiu už didelės valstybės e, vadovą. Ir Cambridge Analytica atvejis parodė, kad įmanoma nusitaikyti į žmonės mikrolygių, panaudoti jų duomenis ir būtent rengiant kampaniją grįstą mm, voktais duomenimis turbūt negalima kalbėti apie teisingus, teisėtus ir pluralistinius rinkimus. Taigi turime įveikti šią pirmą riziką - apsaugoti žmonių duomenis. Kitas dalykas, tai yra manipulacinis turinys, netikros melagingos žinios ir panašiai. Trečia grėsmė - kibernetinis saugumas, kibernetinės grėsmės, kibernetiniai išpoliai. Aš sakiau, kad šie rinkimai, artėjantis rinkimai jų organizatoriams nebus įprasti. Todėl mes visoms valstybėms narėms pateikėme rekomendacijų atitinkamai organizuoti darbą, stengtis veikti tas grėsmės, galbūt ir keisti teisės aktus. ES čia neturi kompetencijos, čia sprendžia valstybės narės. Ir taip pat mm, valstybės narės turi pasirūpinti, kad rinkimai užtikrintų demokratinį pluralizmą ir savarankišką balsavimą. Ir mūsų rinkimų, savo rinkimų pakete mes e, kalbame apie pluralizmą, apie kairiuosius, dešiniuosius, liberal demokratus turim būti užtikrinta, kad visi turė, turės galimybę balsuoti. Mes taip pat norime numatyti politinių kampanijų internete taisyklės, nes politinės kampanijos vis labiau pasi, persikelia į internetą. Mes nenorime cenzūros, nenorime e, taisyti melagingų žinių. Mes suprantame, kad e, dabar tyčia yra skleidžiama tam tikra informacija, siekiant pakeisti tam tikrus esminius elementus. Taigi rinkimų, rinkimų priemonių paketas yra tas dalykas, kurį valstybės narės rimtai vertins, mes tikimės ir mm, Tikimės, kad tai padės valstybėms narėms atsižvelgti visas tris rizikas. Mes taip pat norime sukurti uh, tinklą, kuris veiks Europos lygiu ir raginame valstybės narės paskirti savo atstovus, kurie dirbtų su mumis. Kodėl ES dirba šioje srityje? Aš jau sakiau, kad mūsų kompetencija rinkimų srityje yra labai ribota. Tai yra suverenių valstybių narių kompetencija. Mūsų kompetencija stipresnė domino apsaugos srityje Tačiau įsivaizduokime, kad jeigu e, tas, tos e, manipulac, manipulaciniai veiksmai ir piknaudžiavimas pakenks rinkimams vienoje valstybėje narėje, visa Europa susidurs su problemomis. Ir dėl to aš manau, kad tai yra tema, kuri patenka į šios dienos diskusijos plačią temą, tai yra Europos ateitis. Taigi tai norėjau, tiek norėjau pasakyti. Džiaugiuosi, kad mes galėsime padiskutuoti, kadangi temos tikrai aktualios, svarbios, ypač kalbant apie naujas grėsmės ir iššūkius, su kuriais susidurėme. Ir baigdama noriu išreikšti įsitikinimą, kad e, visiems draugė mums pavyks įveikti grėsmės ir pavyks e, Europą išvesti iš šio kritinio momento. Ačiū, galiu Jūs e, patikinti, kad šis komitetas tikrai dirbs su Jūsų pasiūlymais iki rinkimų. Ačiū dabar suteiksiu žodį bičiuliams iš Austrijos parlamento. Madam Minister, Dėkuoju. Pone pirmininkė, kolegos, ponios ir ponai, aš norėčiau padėkoti ponai Hubner už kvietimą į šį tarp parlamentinį komiteto susitikimą diskutuoti apie Europos ateitį ir apie pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad e, pritariu didžiai daliai jūsų pranešimo, bet ne visam. Kalbant apie e, santykį, santykius tarp Europos, šių valstybių Europos lygių, na, jie yra daug didesni, negu jie yra rašomi straipsnėje. Iššūkių negali e, imtis vienos valstybės, valstybės atskirai. E, Žinoma, aš pritariu minčiai, kad Europos projekto svarba ir ES privalumai yra tokie dalykai, apie kuriuos reikia geriau informuoti valstybinių lygių. Taip pat apie tai, kaip institucijos veikia, reikia informuoti valstybės narise. Europos. Um, Austrijos e, parlamente jau dešimt metų yra organizuojamas demokratijos seminaras. Jo metu yra uh, bendravimą su jaunimu, kalbame apie demokratiją ir apie ES svarbius aspektus. Dešimt tūkstančių jaunuolių kasmet dalyvauja tose seminaruose, kuriuose dalyvauja ir visų penkių partijų parlamento nariai. Daugiau negu šimtas tūkstančių jaunuolių jau galėjo pasinaudoti tokią progą tiesiogiai pabendrauti su parlamento nariais ir būti informuotis. Yes. Iššūkiai, kurie kyla Europos Sąjungai, mano manimu, e, turi vieną bendrą dalyką. Viena, vienu lygiu arba viena institucija išspręsti tų iššūkių negali. Reikia bendradarbiauti tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu. Tai yra privaloma sąlyga siekiant e, sėkmės siekant toliau sėkmingai vystyti ES projektą ir užtikrinant pasitikėjimą ES. Nacionaliniai parlamentai, nacionalinių parlamentų vaidmuo šiuo atveju yra tikrai svarbus. Jie gali skatinti didesnę Europos integraciją, prisidedant e, ir Europos parlamentui, ir dalyvaujant taip pat Ir, ir, ir taip pat diskutuojant su Europos piliečiais. Austrijoje Europos parlamento nariai gali dalyvauti mūsų komisijų, komitetų veikloje, bet taip pat gali dalyvauti ir kitose renginiuose. Taigi vyksta nuolatinis dialogas su Europos parlamento nariais. Uh, E, tame dialoge taip pat dalyvauja ir parlamento nariai, ir piliečiai. Norėčiau paminėti subsidiarumo darbo grupę. Ji taip pat yra minima jūsų pranešime. Norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus, nes aš dalyvauju toje darbo grupėje. Nors toje darbo grupėje yra nacionalinių parlamentų, regionų komiteto ir komisijos nariai, Ji, ši institucija gali daryti įtaką taip pat ir Europos parlamentui ir kitoms institucijoms. Yra skatinamas ES įėjimas linkam, tinkama linkme ir skatinama laikytis subsidarumo ir proporcingumo principų. Kiekviena institucija ir įstaiga turi imtis tolesnių veiksmų, todėl kad visi turi prisidėti prie ES ateities. Mes turime išsiaiškinti geriau, kas yra subsidarumas ir proporcingumas. Dėl to, manau, mums reikėtų sustiprinti nacionalinių ir regioninių parlamentų vaidmenį. Mano manimu, Europos tapatybė dar iki galo nėra išvystyta. Mes turime nacionalinius um, pasus, ne Europos pasą. Ir būtent uh, nacionalinių parlamentų žinios turi būti panaudojamos, sukuriant žalę kortelę tam, kad būtų galima taip pat imtis ir teigiamų veiksmų, ne tik neigiamų, pakeliant geltoną kortelę. Būtent nacionalinis parlamentas Austrijoje, pavyzdžiui, turi pa, pa, pa, paaiškinti, kokia yra parlamento europinė darbo atvarkė. Galbūt aš ir klystu, bet kartais man rodosi, kad Komisija ir Europos parlamento nariai kartais pamiršta nacionalinius parlamentus. Subsidiarumo principas yra tikrai labai svarbus. Jis buvo įtrauktas e, į teisę e, per Maastrichto sutartį. Su Lisabono sutartimi buvo padidintas nacionalinių parlamentų vaidmo, bet vis dėlto nėra dar laikomasi visų įsipareigojimų. Mes turime tinkamai gyvendinti šį principą deleguotojų aktų naudojimas per dažnai prieštarauja subsidiarumui ir proporcingumui. Prieš kelis metus deleguoti aktai visai nebuvo naudojama, dabar jų yra daug. Mes turime objektyvių, mums reikia objektyvių analizių, Aš norėčiau paraginti devintame rezoliucijos projekto punkte paminėti darbo grupę. Manau, kad ši darbo grupė gali tikrai prisidėti prie diskusijų apie ES ateitį. Europos parlamentas turėtų bendrauti ir su nacionaliniais bei regioniais parlamentais. Jie turi būti Europos parlamento partneriais. Tik taip galima priartėti prie piliečių. Aš manau, kad jūs tai galite parodyti per savo pranešimą. Dėkoju. Toliau Kristian Buchman iš federalinės tarybos. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, kai mes kalbame apie ES ateitį, mes kalbame apie sėkmingą ateitį ir tikimės, kad e, piliečiai ne tik pritars ES veiksmams, bet ir pasitikės jais. Aš manau, kad du aspektai yra svarbus. Veikia, e, sprendimai turi būti priimami tinkamų lygių ir Europa turi priartėti prie piliečių, kaip jau tai buvo paminėta. Uh, anksčiau. Kas yra arčiau piliečių e, negu kad nacionaliniai parlamentai? Per parlamentus galima vykdyti kontrolę. Ir dėl to nacionaliniai parlamentai tikrai yra labai svarbus veikėjai. Rugsėjo mėnesį praėjusiais metais Junkeris savo kalboje apie ES situaciją minėjo, kad reikėtų vieningesnės, stipresnės demokratinės sąjungos. Jis minėjo, kad reikia demokratinio žingsnio į priekį, Europa turi tapti labiau demokratiška, vadinasi, nacionalinių parlamentų vaidmuo, kalbant apie ateitį, turėtų būti sustiprintas. Aš pirmininkauju federaliniai tarybai Austrijos parlamente ir norėčiau paminėti du aspektus, kurie labai svarbus formuojant ES ateitį. Stipresnis nacionalinių parlamentų įtraukimas ir ateities integravimas regioniniu ir vietiniu lygiu į ES santykius. Regionų komitetas taip pat e, yra svarbus, e, nes per jį galime prisidėti prie ES teisės aktų. Austrijoje, kaip ir daugelį kitų ES valstybių, dalyvavimas ES reikaluose yra vertinamas labai rimtai. Tai daro visi suinteresuotieji subjektai, e, federalinė taryba, E, veikia labai aktyviai, prisideda prie teisės aktų leidimų, e, informuoja apie ateities nuomonės, nu, nuomonės apie ateitį. Subsidiarumo principas ir jo stebėjimas visada buvo labai svarbus. Praėjusiais metais ši taryba suorganizavo taip pat didelį parlamentinį klausimą apie ES ateitį kartu su regio, ir kartu su regioniniu komitetu suorganizavome konferenciją skirtą subsidarumui vienoje. Subsidarumas yra labai svarbus Austrijos federaliniai vyriausybei. Ir mes manome, kad tikrai galima nuveikti daugiau veikiant veiksmingai. Uh, remdamas nacionalinę praktiką, ramda, ramdamas nacionalinę praktiką, Austrija gali pristėti prie šių svarbių diskusijų. Vyko daug diskusijų ES lygių ir labai svarbu toliau vystyti diskusijas remiantis bendruoju supratimu apie subsidarumo principą, kaip kad minėjo ir draugas Lapatka. Pas, per pastarosius porą metų paaiškėjo, kad yra dvi medalio pusės. Yra politikos rytis, kuriuose reikėtų veikti dar mažiau Europos lygių, reikia, labiau reikėtų įtraukti nacionalinius parlamentus. Kita vertus yra tokių politikos ryčių, kur reikia daugiau veikti nacional, Europos lygių, pavyzdžiui, tai pasakytina apie migracijos, apsaugos, konkurencingumo, skaitmeninimo rytis subsidi, ir subsidarumas reiškia, kad reikėtų mažiau Europos, bet Jis taip pat turi reikšti ir daugiau Europos, kai reikia bendros, bendrų veiksmų. Federalinė taryba taip pat mm, daug diskutuoja apie susidarumą ir proporcingumą. Austrijos provincijose ši taryba taip pat veikia ir per regioninius parlamentus. Federalinė taryba informuoja parlamentą apie teisės aktus, parlamentus apie teisės aktus ir sur, turi sureaguoti į parlamentų komentarus ir rezoliucijas. ES lygių E, nacionalinių parlamentų didesnis įtraukimas e, reiškia taip pat ir didesnį bendradarbiavimą su parlamentais, su nacionaliniais parlamentais ir įtraukimą ir regioninių ir vietos lygių nacionalinių parlamentų įtraukimas, vadinės bidinimas taip pat yra susijęs su iššūkiais bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas taip pat su ES institucijomis turi būti didinamas. Mes turėtume taip pat galvoti, kad reikėtų plėsti ir nacionalinių parlamentų teises. Jie neturėtų tik stebėti, bet taip pat turėtų galėti naudotis ir iniciatyvos teisę. Jau buvo paminėta žalioji kortelė. Tai pasakyta taip pat ir apie regioninį ir savivaldybių lygmenį. Dėkuoju. Lukaž. Ačiū, Kristianai. Dabar norime pakviesti Lukažėje, Europos ekonominio ir socialinio reikalų komiteto buvusi pirmininką, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė, už kvietimą, komisarę, ministrę gerbiami Europos ir nacionalinių parlamentų nariai. Malonu dalyvauti šioje savalaikėje diskusijoje, ypač po to, kaip po paskutinės pirmininko Junkerio kalbos apie ES padėtį, kuris kalbėjo apie būtinybę gerbti ES ir trūkstamą patriotizmą Europoje. Daugelis iš jūsų atstovaujate nacionalius parlamentus šiandien, daugelis iš jūsų vaidinate svarbų vaidmentį, kuriant ES naratyvą ateityje daugelį metų ir šiandien ES e, tapusi atpirkimo ožių dėl to, kad nepavyksta susidaroti su didžiuliais iššūkiais, kuriuos patiriame šiandien. Bet e, komisijos narė jau citavo ekonomikos, socialinius, e, ekonominius, politinius keitimus. Mums reikia atskirti faktus nuo fikcijos, kuri beje plinta. Europa mums suteikė 70 metų taikos ir galėtų užtikrinti ir ilgesnį klestėjimą ir taiką, jeigu dirbsime kartu konstruktyviai, atsakingai, kiekvienam suvaidinant savo vaidmenį. Noriu patikinti Jūs, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas aktyviai propaguoja diskusiją apie Europos ateitį, kaip išsakyti Ratondo pranešime, kurio džiaugiamės. 15 metų rugsėjai buvo patvirtintas mūsų pranešimas, e, kurį aš rengiau, e, kai parlamentas prašė prisidėti prie Breso ir Berota pranešimo dėl institucinės evoliucijos ES. Manau, kad galiu patvirtinti svarbiausias to pranešimo mintis. Rydienos Europai reikia nauja, rasti naują balansą tarp įgalinančios ir atviresnės ES galinčios naujas galimybės ir besirūpanančios, kuris sugebėtų rūpintis ir apginti, e, sustiprinant visų bendradarbiavimą. Reikia geriau išnaudoti esamos Lisabono starties nuostatas esamose politikos rytise, užbaigti EPS ir stiprinti eurozoną ir užtikrinti geresnį žmonių bendradarbiavimą, panaudojant geriau subsidirumą ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai subsidiarumo principą ir iki galo įgyvendinti 11 straipsnį dėl dalyvaujančios demokratijos. Mes pagavome pirmininko Junkerio prašymą pateikti Europos visuomenės mintis dėl Europos baltosios knygos. Ir mes buvome pirmoji institucija pradėjusi diskusiją ir plačias konsultacijas šią temą 27 valstybės narėse. Mes panaudojame labai konkrečią metodiką nes piliečiais, piliečiais buvo konsultuojamasi e, ir taip, naudojant Eurobarometrą ir kitus metodus, mes pasirinkome konsultuotis per pilietinės visuomenės atstovus valstybės narėse, siekiant subalansuoti įvairius komponentus e, pilietinės visuomenėse. Po šios diskusijos, šiose diskusijose buvo įtraukti tūkstančiai organizacijų lyderių ir atstovų ir patikėme rezoliuciją dėl komisijos Baltosios knygais 17 metų Liepos mėnesį, ką jūs minite ir savo pranešinte. 18 metų gegužės mėnesį komitetas buvo ta vieta, kur buvo užduodamas klausimas, kurį užduoti piliečiams. Mes surengėme piliečių diskusiją, kurią suorganizavo komisija, kviečiant prezidentui Makronui ir pritarus tarybai ir pasveikinome piliečius atvykusius iš visos Europos. Diskusijai mes išrinkome 12, 12 klausimų iš tos internetinės konsultacijos, e, kurios e, galtinių rezultatų dar iki šiol neturime, nors e, komisija tvirtina, kad atsakančių skaičius nebuvo toks didelis. Bet piliečių diskusija išryškinau penkias svarbiausias rytis. Pirmas svarbiausias klausimas yra darbo vietų kūrimas, socialinio audinio išlaikymas, integracija, aplinka ir saugumas. Visgi mūsų piliečiai yra susiarzinę dėl ES, bet dauguma suprasta, supranta, kad nacionalinė dimensija netinkama, nebetinkama išspręsti šiandienos iššūkius. Todėl e, lygiai auga ir nepasitenkinimas, bet auga ir lūkesčiai skirti Europos Sąjungais. Be tų temų, kuriuose nori piliečiai veiksmų, viena yra aišku, kokia ateitis ES bebūtų ir ateitinantis rinkimai daug ką pasakys mums apie tai. E, ta ateitis turi būti vedama piliečių. Tai reiškia institucinė ES sąranga po 18 metų ar mechanizmai renkant e, piliečių nuomonės ir jos pateikiant parlamentui tarybai ir komisijai turi būti ne tik pagerinti, bet ir sustiprinti ir tapti labiau struktūrizuoti. Konstitucinių lygmenių pirmiausia turime atsakyti į klausimą, kaip užtikrinti, kad piliečiai jaustusi, jog jie yra projekto širdis. Turime prieštaravimą, niekada kaip anksčiau E, informacijos nebuvo taip lengva gauti. Visi teisės aktų projektai yra skelbiami, yra visos galimybės dalyvauti, konsultuotis ir taip toliau. Bet žmonės mano, kad atstumas tarp jų ir institucijų didėja. Mums reikia, kad vyktų apmąstymai šiuo klausimu ir pagalvoti, kaip pasiekti jaunimą, kad Europa taptų jiems patraukliai vėl e, pirmininkavimo pradžioje, prieš porą mėnesių, mūsų komiteto 60-ųjų metų nu, proga, gegužės mėnesį, aš pradėjau tikro renesanso programą. E, aš manau, kad daugelis europiečių nebeturi bendros istorijos. Praradome priklausomumo jausmą šiam neliniam ES procesui. Bet aš manau, kad e, ši krizė gali atvesti į atgimimą. Šis renesansas gali būti vedamas naujų, drąsių, kūrybiškų idėjų. Švietimas, kūrybiškumas, solidarumas, tarpkultūrinis dialogas turi tapti projekto esme. Turime fantastišką idėją paversti aistrą, emociją. Ir tai yra iššūkis, kaip kurti teisės aktus, kaip panaudoti geriausiai Lisabono sutarties nuostatas, kad tos vertybės būtų svarbiausios, kad jos būtų ginamos ir propaguojamos. Šiandien turime gerą progą su nacionalės parlamentais padiskutuoti. Jie vaidina labai svarbu vaidmenį siejant Europą su politinėmis diskusijomis valstybės narėse. Jūs turite būti Europos ateities e, sienų plytos, Todėl mums reikia užtikrinti stiprų bendradavimą su nacionaliniais parlamentais ateityje. Žinoma, kalendorius sako, kad ateinantis keli mėnesiai bus labai svarbus. Kovo pabaigoje Brexitas, gegužės 9 ES vadovų taryba ir po to Europos rinkimai. Nesvarbu, kokios idėjos būtų tiekiamos institucijos, jos gali būti tik tai įtvirtintos per e, rinkėjų didesnį dalyvavimą gegužės rinkimuose. Kad tai vyktų, mes turime išspręsti vieną užduotį - apginti Europos projektą. Ne dėl esamų problemų, bet dėl to, ką tas projektas pasiekė per 70 metų. Dėl to fakto, kad šiandien Europa tebėra geriausia vieta gyventi ir dirbti. Dėl to, kaip, kaip prieš porą dienų sakė Beninį, Europa vis dar yra geriausias projektas, kurį galima palikti kaip duomeną savo vaikams. Kiekvienas projektas gali būti pagerintas, bet turime atsakingai e, vengti išmesti kūdikį su vandeniu. E, mes turime pažvelgti į save ir pašalinio akimis. Jie mato naujovišką projektą, integracijos projektą, kuris atnešė teis, taiką ir klėstėjimą į žemyną, kuris amžius kariavo. Netrukus minėsime metinės, kai pasibaigė pirmasis paskutinis karas ir tarp dviejų karų buvo tik tai pertraukėlė. Pabaigai, ponia pirmininkė, norėčiau paminėti institucinę struktūrą. Pirmiausia, mes turime stiprinti Europos parlamento vaidmenį ir stiprinti dialogą bei ryšius su nacionaliniais parlamentais. Taip, tai leistų atsverti tam, tikras, e, tam tikrą tarybos dinamikos perviršį. Manau, kad būtina saugoti ir užtikrinti Europos komisijos vaidmenį. Trečia, mes manome, kai dėl tarybos Mums reikia kuo daugiau naudoti kvalifikuotos daugumos balsavimą ir e, įsipareigojimai gyvendinti tai, kas patvirtinta, turi, turi tapti normą, kai kalbame apie migraciją, saugumą, kai kalbame Libiją ar kitus klausimus. Kai sprendimas priimtas, visi tarybos nariai turi reaguoti. o ne savaip įsivaizduoti tai, yra, kas yra nuspręsta, kai grįžta namo. Mums reikia stipresnio, e, aktyvesnio vietos atstovų, valdžios atstovų įtraukimo ir stiprinti konsultacinių komitetų, ekonominių ir socialinių reikalų komiteto ir regionų komiteto vaidmenį taip pat. Ačiū, ponia pirmininkė, susitiknės, kad Mes e, visi sieksime stiprinti ir saugoti Europą dar 60 metų. Ačiū. Regionų komiteto vardu, ponia Duden. Ačiū, ponia pirmininkė, norėsiu, ačiū kalbėti vokiškai, nes man tai bus lengviau. Pone Hübner, e, Konstitucinių reikalų komiteto nariai, regionų komiteto Karl-Heinzo Lambertso vardu noriu padėkoti už kvietimą. Deja, pirmininkas Lamberts negalėjo atvykti dėl kitų institucinių įsipareigojimų. Ir taip pat šią progą norėčiau pakalbėti apie Europos ateitį ir išsakyti keletą dalykų. Regionų komitetas e, teigia, kad e, mano, kad teisėkuros pasiūlymas turi būti skaidresnis. Kartu su nacionaliniais parlamentais e, regionų komitetas turi e, skleisti žinę apie ES ne tik nacionalinių ir regioninių lygmenių. Ir kadangi Europos parlamentas nėra toje darbo grupėje, regionų komitetas turi ypatingą vaidmenį teikiant e, savo pasiūlymus dėl šio pranešimo. Toliau pakalbėsiu apie Europos ateitį. Diskusija dėl tos ateities kaip niekada yra didžiulis iššūkis. Ne tik turint galvoje rinkimus kitais metais, diskusija dėl Europos nacionalinių ir Europos lygmenių, taip pat mums tai svarbu ir regioninių lygmenių. Ši diskusija yra gyva, bet jis susiduria su rimtais iššūkiais dėl to, kad e, žmonės atrodo pasimetę, toks jausmas plinta tarp piliečių. Ir įvairiaus plauko veikėjai bando to pasinaudoti. Kaip ponas Horigė Artondo sakė, E, mes kaip politikai kartuojame viską, turime iš naujo apgalvoti Europą. Taip, mes e, turime e, idėjų, bet neturime sugriauti ES, kad ją iš naujo statytume. Tai, ką jau turime, yra gerai. Didelė dalis mūsų patirtis, kuri kartais yra kritikuojama, yra, yra viena iš mūsų stiprybių. Tai galime dirbti su tuo, ką turime Mums, aišku, reikės laiko, kantrybės ir energijos, bet tai gali tapti e, e, didesnio pasitikėjimo tarp mūsų visų pagrindų. O to mums reikia kaip niekad anksčiau. E, visuomenė, politinės partijos, pramonė, mokslininkai visi teikia savo pasiūlymus, kaip padaryti ES skaidresnė ir demokratiškesnė. Taip pat įvyko įvairių dialogų su piliečiais, tai gera pradžia, bet to nepakanka. Regionų komitetas nekartą yra sakęs, kad vietos regioninės institucijos turėtų įgauti didesnį vaidmenį diskutuojant apie Europos ateitį, nes mes turime galimybę tiesiogiai pasiekti piliečius ir juos mobilizuoti Europos projekto vardan. Mes turime sugebėti paaiškinti, kokie sprendimai yra įmanomi ES lygmenį, kurie ne. Taip pat turime sugebėti reaguoti į piliečių, piliečiams rūpimus klausimus ir kritiką ir e, pasiūlyti naujų konstruktyvių idėjų. Manau, kad tai yra bendra mūsų visų atsakomybė, kurios turime imtis įvairiais lygmenimis. Ar Europa turi ateitį ar ne? Na, vienas iš mūsų prioritetų, būtent regiono komitetui, tenkant, e, tenkantis prioritetas yra parodyti, kad Europa turi ateitį. Turime stiprinti ryšį tarp ES ir piliečių. Turime keistis nuomonėmis vietos regioninių lygmenių tarp piliečių ir ES institucijų. Aš visiškai sutinku su tais, kurie sako, kad e, šis pranešimas įrodo, kad mums reikia tvirtos europinės pilietybės. Mes taip pat sutarėme, kad Europai reikia Europos e, tapatumo, didesnio tapatumo. Reikia daugiau šviesti žmonės apie Europą, aktyviau juos įtraukti, įdalyvauti įvairius procesus. Tačiau problema yra ta, kad mes viską bandome daryti tuo pačiu metu. Galbūt e, naudinga būtų pažvelgti į politinę atsakomybę regioninių ir vietos lygmenių, kreipti dėmesį į demokratinės struktūras, kurios leidžia įtraukti piliečius. Turime užtikrinti, kad visi europiniai sprendimai būtų priimami ir vietos lygmenių, o vietos sprendimai turėtų ir europinę dimensiją. ES turi sustelkti ties politinių sprendimų prieimimu, tačiau turi suvokti, kokią įtaką tai daro žmonėms. Sanglaudos politika e, finansuoja specifinius projektus susijusius su nedarbu vietos ir regionių lygmenių ir tai leidžia piliečiams e, funkcionuoti viso iškasnėme pasaulyje. Pirmininkas Lamberts, kalbėdamasis su ponu Tajani, E, neseniai po pono Junkerio kalbos apie ES būklę pabrėžė būtinybę artimiau bendradarbiauti tarp demokratiškai išrinktų institucijų, kad daugiau apsaugotume Europos žmonės ir patį unikalų Europos projektą. Regionų komitetas yra parengęs nuomonę, e, mąstymai dėl Europos, kurio perdada vietos regioninių politikų nuomonės. Ir mes pabrėžiame įvairias šias problemas, kur mums tenka ypatinga atsakomybė. E, kalbėsime apie migrantų integraciją, kovą už sociališkai sąžiningą Europą ir klimato kaitą, kad parengtume tą nuomonę e, įtraukėme daugiau kaip 170 e, komiteto narių į dialogą su piliečiais. Tūkstančiai piliečių tiesiogiai ir netiesiogiai dalyvavo e, tame dialoge, tūkstančiai atsakė į internetinius klausimynus, taip išreikšdami savo nuomonės ir idėjas apie Europą. Kaip sakė vakar pirmininkas Lamberts, mes turime parengti konkrečius pasiūlymus dėl to, kaip ateityje rengti tokius dialogus ne tik rengiantis rinkimams. Nereikėtų konkuruoti e, dėl piliečių e, dėmesio su nacionalės politikais taip pat. E, tokio dialogo dalyviai taip pat turėtų sulaukti atsakymo, kad jie žinotų, kad jie yra išgirsti regionų komitetas nori ir toliau dirbti su socialiniais partneriais, plėtinės visuomenės atstovais, kad jų žodžiai būtų išgirsti Europoje. Nors mes ir esame maža institucija, mes galime e, per savo ryšius su kitomis institucijomis prisidėti prie jų darbo. Ir aš tikiuosi, kad mes galime pasikliauti e, konstruktyviais pokalbiais su mūsų partneriais kitose institucijose. Dialogas, artimumas didina pasitikėjimą. Piliečiai nori pasitikėti savo išrinktais atstovais ir nori dalyvauti dialogose su tais atstovais. Europos politikos teritoriniai aspektai turi būti svarbus visuomet ir ta politika turi duoti konkrečių rezultatų. Europos e, remiami projektai, e, jų poveikis turi, yra stipriausias argumentas už Europą. Europa turi būti demokratiška, mes turime aiškiai kalbėti apie tai, kokios yra mūsų bendros vertybės. Išrinkti atstovai įvairiausiais lygmenimis turi dirbti kartu ir piliečiams teikti savo darbo rezultato gerus pavyzdžius. Tokiu būdu mes užtikrinsime visų ES žmonių pasitikėjimą ir užtikrinsime, kad demokratija būtų geriausias modelis e, valdysenai. Dėkuoju poniai Duden. Prieš suteikdama žodį parlamento nariams norėčiau dar pakviesti poną Žiokin Almuniją. Jis yra buvęs Europos komisijos narys. Noriu paprašyti jį pakalbėti apie Europos ateitį. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte į šios dienos posėdį. Jis yra labai įdomus e, visiems europiečiams, ne tik mums, kurie esame čia ir klausomės pasisakymų. Aš manau, kad e, tos idėjos, kurios nuskambėjo, yra įdomios. Noriu Jums dabar papasakoti, kaip aš įsivaizduoju diskusijas apie Europos ateitį. Neįmanoma prognozuoti ateities, E, šiais laikais tai daryti dar sunkiau, bet mes privalome tai daryti, turėdami galvoje iššūkius, su kuriais susiduria. Privalome patikslinti savo idėjas, ko mes norime ateityje, ko norime ateities kartoms, kaip europiečiai. Yra pateikta daug įdomių pasiūlymų, taip pat turime Mm, įveikti iššūkius, Europos projektas susiduria su problemomis. Neprisimenu pastaruoju metu, kad būtų buvę tokių e, intensyvių diskusijų apie Europos projekto esmę. E, tokios diskusijos vyksta ir mūsų šalise. Taip pat e, apie tai bus kalbama ir rinkiminės kampanijos į šį parlamentą metu. Daugelį valstybių narių kyla problemų dėl demokratijos. Taip yra ne dėl to, kad mes esame ES e, nariai. Mes, nacionalinės demokratijos, dabar susidurėme su tokiomis problemomis, kurios e, manėme, kad jau išspręstos. Su tomis problemomis susidurė ne tik jaunos demokratijos, taip pat e, yra daug neramumų ir tarptautinėje sąrangoje mūsų piliečiai taip pat išgyvena didelį netikrumą, turi rimtų nuogastavimų ir daugelį Europos šalių didėja mūsų visuomenių susipriešinimas, didėja susipriešinimas politinėse diskusijose ir tie du diskusijų poliai padalina mūsų piliečius, skirsto į tuos, kurie bijo ateities ir į tuos, kurie bijo pavojaus eiti atgal, žengti atgal. Europa dabar turi atsižvelgti į tuos, kurie bijo grįžti į praeitį ir turi siekti kurti geresnę, saugesnę ateitį. Piliečiai nori apsaugos, tačiau geriausias būdas mūsų piliečiams apsaugoti. Na, mes esame politikai, mums tenka atsakomybė, taigi geriausias būdas piliečiams apsaugoti e, yra kurti geresnę ateitį, o ne eiti atgal. Ir mes turime dabar diskutuoti, kaip tai daryti. Europos lygių plečiasi ta viešoji erdvė. Kažkas e, viename iš pradinių pasisakymų minėjo, kad e, nėra europietiško demos. Taip, iš tikrųjų to mes dar nepasiekėme, tačiau ypač finansų krizės metu, taip pat kilus kitoms krizėms iki pat dabar Mes vis dėlto vis labiau dalyvaujame Europos diskusijose ir juose yra labai daug bendrų vardiklių, bendrų veiksnių visose valstybėse narėse. Kas dalyvauja šiuose diskusijose? Parlamentai, ne tik Europos parlamentas, dalyvauja ir nacionaliniai parlamentai ir būtent dėl to tokio pobūdžio susitikimai yra labai naudingi politinės partijos kol kas diskutuoja labiau nacionaliniu lygiu, ne, institu, ne Europos lygiu. E, na, Europos parlamentas čia yra lik šviturys, e, šviturys, tačiau politinės partijos vis dėlto nėra pasiekusios tokio lygio, kad galėtų dalyvauti tokiuose institucinėse diskusijose, kurios vyksta čia. Ir žinoma, vis labiau pilietinė aktyvėja pilietinė visuomenė, veikia tinklai ir tampa vis sunkiau būti lyderiu. Ta lyderystė yra sudėtingesnė nei prieš 20 metų. Mes, galvodami apie Europos ateitį, turime puoselėti stiprius vadovus, stiprius lyderius, tokius lyderius, kurie gali užmėgsti dialogą ir išklausyti įvairių nuomonių, o ne tokius, kurie nori primesti savo mintis. Uh, Toks e, yra mano išeities taškas. E, manau, kad mūsų apmąstymai apie bendrą europiečių ateitį turėtų vykti keliais porą lygių. Visų pirma, institucinis ligmuo ir aš galiu dabar pasidalinti savo mintimis, kaip turėtų vykti diskusijos apie institucijų reformą. Aš skaičiau pranešimus, kuriuos šiam tema patvirtino Europos parlamentas. Taip pat e, labai atidžiai klausysiuos ir kito pranešimo, kurį pristatys mano e, bičiulis Ramon Haureki. Dabar kylantis iššūkiai, manau, kažkada pareikalaus keisti ES sutartį, Bet aš vis dėlto dar prisimenu konstitucinės sutarties žlugimą 2005 metais po konvento dėl Europos ateities. Aš taip pat labai gerai prisimenu ir Nico sutarties nesėkmę, kai buvo siekima pasirenkti ES plėtrai 2004 metais. Taip pat e, aš galvoju apie dabartinės sutartis, apie jų ribas, ką mes galėtume pakeisti institucinių požiūrių. Kai buvo sakyta kai kuriuose pranešimuose, taip ir aš visiškai pasisakau už tą siejančią nuostatą, pereimo nuostatą, pasirel nuostatą, kurios, kuria nebuvo pasinaudota nuo Lisabono sutarties. Noriu, kad jie atsirastų teisinėme tekste. Taip pat pasisakau už sustiprintą bendradarbiavimą. Kai kuriuose srityse jis jau vyksta, bet man atrodo, kad reikės daugiau sustiprinto bendradarbiavimo, nes tai yra geriausias būdas uh, žengti pirmin reikiamų laikų ir netidėlioti pažangos, kol nebus užtikrintas vienbalsiškumas Europos vadovų tarybos lygių. Aš taip pat sutinku su to, kas buvo pasakyta, kad Europos vadovų taryba e, kuri įtvirtinta kaip institucija Lisabono sutartyje, turi per daug galių. Manau, kad ES sąrangoje nėra rasta gera pusiausvyrą nuo to laiko, kai Europos vadovų taryba tapo institucija mūsų institucinėje struktūroje. Aš manau, kad mes turėtume mm, sudaryti strateginius susitarimus na, mūsų vadovai turi spręsti dėl strateginės krypties, tačiau jie neturėtų įgyvendinti, numatyti, kada turi būti įgyvendinti teisės aktai, e, kokie sprendimai turi būti priimti, kaip jie, kada turi būti priimti ir panašiai. Ir taip pat ne visi sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma, kai kuriems priimti reikia vienbalsiškumo ir, kaip jau sakiau, dėl to atsiranda labai rimtų padarinių, atidedami tam tikri sprendimai. Mums reikia daugiau balsavimo kvalifikuotą balsų daugumą, įskaitant ir balsavimą dėl mokesčių ir darbo rinkos klausimų. Turime daugiau taikyti bendrijos metodą, o ne tarp vyriausybinį metodą. Ir turime sustiprinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų dialogą. Apie tai kalbėjo kai kurie anksčiau pasisakė kolegos ir aš tam visiškai pritariu. Taigi, ką, ką reikėtų daryti su instituciniais e, pakeitimais? Aš jau paminėjau kai ką ir dabar norėčiau paminėti penkias politikos rytis, kuriuose reikia sprendimų. Uh, kad jau dabar kurtume geresnį Europos ateitį. Visų pirma, reikia baigti kurti ekonomikos ir pinigų sąjungą. Aš čia į detalės nesigilinsiu. Kelrodžiai planai mums yra puikiai pažįstami, jie daug kartų buvo aptarti ir čia, ir su nacionaliniais parlamentais. Taip pat reikia šiek tiek koreguoti ekonomikos ir pinigų sąjungos valdyseną. Mano nuomonė, e, reikia eurozonos e, ministro. Taip pat turime galvoti apie gerus santykius su tais, kurie yra ES ir kurie ne. Mm, tie, mm, kurių čia nėra, yra mažuma, tačiau mm, tie, kurie nepriklauso eurozonai, turi žinoti, kad eurozona neužmiršta jų teisių ir jų nuogastavimų. Ir negalima sakyti, kad euras bus Europos Sąjungos valiuta. Mes turime pasakyti, kad e, neversime tų, kurie nėra pasirengę stoti į eurozoną, mes jų neversime stoti jau kitą savaitę. Europos ekonomikos ir pinigų sąjunga, mano nuomonė, ją gali aptarti šis parlamentas. E, manau, kad tikrai galima aptarinėti šios sąjungos klausimus šią instituciją nesusiskaidant. Mm, reikia tam skirti daugiau dėmesio ir parlamentas tikrai turi teisę reikalauti kompetencijos, kai vyksta diskusijos apie Europos semestrą. Nes kalbama ne tik apie bankų sąjungą, kuri yra labai svarbi, kalbama ne tik apie eurozonos fiskalinius pajėgumus, Kalbama apie augimą, konvergenciją, konkurencingumą, inovacijas, darbo vietas, gerą bendros rinkos veikimą. Visiems šiems dalykams aptarti reikia labai rimtų diskusijų, kuriuose dalyvautų ne tik komisija ir taryba, bet dalyvautų ir vyriausybės nacionalinių lygių Taip pat ir Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais turi įsitraukti ir kontroliuoti Europos semestro rekomendacijų įgyvendinimą bei reikalauti atsakomybės iš tų vyriausybių ir tų nacionalinių parlamentų, kurie neįgyvendina tų rekomendacijų, kurios yra naudingos visiems europiečiams, ne tik tiems, kurie gali tiesiogiai to pasinaudoti. Žinoma, reikia kalbėti ir apie Europos imigracijos politiką. Jos nėra. Ir šis klausimas kartu su terorizmo klausimu būtent labiausiai rūpi mūsų piliečiams. Mes jau žengėme keletą žingsnių pirmin, suvienijome jėgas kovodami su terorizmu. Šiek tiek pažangos yra, tačiau beveik nėra jokios pažangos formuojant Europos migracijos politiką. Piliečiai laukia, kol ES imsis veiksmų, kol imsis vadovaujančio vaidmens, žinoma, neignoruodama subsidiarumo principo. E, laukia, kol jiems įspręsti migracijos klausimo kartu su saugumo klausimais, kurie kelia grėsmę mūsų demokratijai. Tai yra labai svarbios užduotis, tam reikės daug politinės stiprybės, politinės valios ir lyderystės. Tačiau politinė lyderystė šiame parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose, kai kalbam apie Europos iššūkius ir strategijas, reikalauja daugumos. Mm. E, lyderiai neturi vienašališkai primesti savo minčių, reikia daugiau demokratijos visais lygiais, Šiuo metu demokratija yra daugialypis, daugia pakopis iššūkis mums visiems. Demokratijos deficitas egzistuoja ne kažkur izoliuotai, ne pavienėse vietose. Iš tikrųjų reikia tinkamiau atstovauti piliečiams ir tai reiškia, kad mums reiks atkurti piliečių pasitikėjimą mūsų institucijomis nacionalinėmis ir Europos institucijomis tas pasitikėjimas smarkiai nukentėjo pastaraisiais metais, kai kuriuose šalise jis šiek tiek atsigauna. Vyko ekonomikos nuosmukis, dabar atsirado teigiamų augimo perspektyvų. Pasitikėjimas Europoje yra būtinas dalykas. Be piliečių pasitikėjimo Europa neturės ateities. Ačiū. Ačiū, Joakinai. Kol kas gavau tik dešimt prašymų pasisakyti ir norėčiau žinoti, ar dar bus daugiau, nes tuomet turime paskirstyti turimą laiką. Taigi per ateinančias penkias minutės apsispręskite, ar norėsite kalbėti. Prieš e, pradant, suteikiant e, žodį Europos parlamentui, pirmiausia, Lietuvos atstovai, Seimo atstovas Mindogos Puidokas. E, ponė pirmininkė, kolegos. Iš tiesų, e, Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas būtų ilgalaikis, gyvybingas ir sėkmingas. 64 procentai mūsų šalies gyventojų palaiko ES bet aš dar dirbdamas Europos komisijos ekspertų 2014 metais labai aiškiai įvardinau e, tas problemas, e, kurios laukia Europos Sąjungos. Ir Brexit procesas buvo tik tai vienas iš tų na, pažadinimo skambučių, apie kuriuos mes turėtume kalbėti e, tiek migracijos krizė, tiek netinkamas požiūris į ES išorinių sienų apsaugą sąlygojo vis didesnės takoskiras. Norint, kad ES projektas iš tiesų būtų ilgalaikis, sėkmingas ir testinis, mes privalome e, suvokti, kad e, Britų istoriko Arnoldo Toinbio įvardinta tiesa, kai e, politinis elitas arba tiesiog elitas atitrūksta nuo paprastų žmonių gyvenimo tikrovės, tada politikoje atsiranda visai kitokios politinės jėgos ir kitokios nuomonės. Mano požiūriu, ES priverstinės federalizacijos atmetimas kaip pagrindinės grėsmės bendrijos suirimui prielaida yra labai ir labai svarbi. ES turėtų būti suvokiama ir vis dar yra suvokiama kaip lygiateisių šalių narių su savita kultūrinė ir nacionalinė tapatybė organizacija. Jeigu perinant prie atskirų punktų, mes labai aiškiai matome, kad e, mūsų šalies interesas, pavyzdžiui, yra išvengti transnacionalinių sąrašų sistemos kaip neužtikrinančios Lietuvos piliečių atstovavimo ir atskaitomybės jiems nesuteikiančių lygių galimybių Lietuvos kandidatams ir dar labiau didinančios didelių valstybių narių įtaką Europos parlamentui. Mes manome, kad e, išsaugoti vienbalsiškumo principą priimant tarybos sprendimus užsienio ir saugumo politikos bei mokesčių klausimais yra ypatingai svarbu. Jeigu kalbant apie kvalifikuotos daugumos balsavimo išplėtimą, vėlgi matome, kad 2017 m. rugsėjo 13 d. State of the Union metinėme pranešime ir ketinimų laiške Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris pasiūlė išplėsti balsavimą kvalifikuotą balsų daugumą mokesčių klausimais ir užsienio reikalų klausimais, pasinaudojant sutartise numatomomis išlygomis. Vėlgi tai yra tie aspektai, apie kuriuos mes turėtume kalbėti, nes tai skatina tą federalizaciją, kuri nesuteikia kiekvienai mažai šaliai galimybės būti išgirstai. Aš jau savo pasisakymo pradžioje minėjau, kad net 64 procentai mūsų šalies piliečių yra proeuropietiški ir palaiko ES. Bet beveik visos apklausos rodo, kad e, žmonės nesijaučia, kad jų balsas būtų girdimas ES reikia atidžiai išanalizuoti ir įvertinti vidurio Europos šalių pasiūlymus ES reformos klausimais. Šio regiono valstybės pagristai pabrėžia vakarų Europos šalių neretai naujosioms narėms primetamą darbo tvarkę ir kategoriškai tuo pačiu atmeta antrarūšės narystės siūlymus vidurio ir rytų europos šalių piliečiai nenori būti suvokiami kaip antraeiliai nariai nes mūsų organizacija mūsų europos sąjunga tai yra lygių šalių organizacija kur kiekviena valstybė narė turi turėti savo balsą europos sąjungos problemų sprendimui reikia ne didesnių galių virš nacionalinėms institucijoms o didinti jų efektyvumą demokratinę atskaitomybę sprendimų atitikimą realioms europos sąjungos visuomenių problemoms Gerbiami kolegos, e, norisi, kad e, tiek Austrijos, tiek Lenkijos, tiek e, Italijos, Čekijos, Vengrijos, Slovakijos ir kitų šalių balsas būtų girdimas ir kad mes surastume tvarius sprendimus ES ateičiai ir iš tikrųjų kalbėtume vienu balsu ir turėtume tvarę ir stiprią organizaciją. Ačiū Jums. Ačiū. Toliau Jolainen, Europos parlamentas. Pone pirmininkė, kolegos. E, džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šioje diskusijoje, nes Europos ateitį užtikrinsime tik tai kartu. Europos parlamentas negali to padaryti vienas, to negali padaryti ir atskiras nacionalinis parlamentas tam reikia bendrų pastangų, manau, kad visi tai aiškiai pasakė. Aš paprašiau žodžio darbo, nes e, dėja ketvirtą valandą dėl mano pranešimo bus balsuojama e, kitame komitete ir todėl turiu pasisakyti dabar. Ir kaip pats sakė ponas Žai, mes šiek tiek pamiršome, kodėl mes norėjome tos ES ir kodėl dabar turime dėl jos kovoti. Šaltojo karo metais, e, bent jau vakarų Europoje, buvo viskas aišku. Gilinėme taikos ir laisvės vertybės. Ir po to šiek tiek visą tai pamiršome. Su delegacija vykau e, į Kiniją ir domės kokie iššūkiai kyla toje šalyje, į daug ką žiūrima ten visai kitaip, tai nėra e, rinkos ekonomika, tai yra valstybinės ekonomikos šalis, ji yra labai kitokia šalis, smarkiai skiriasi nuo mūsų. Na, toliau. Ir su ją viena Europos šalis negali nieko daryti. Toliau e, naujasios technologijos, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, E, čia reikia didžiulių investicijų ir kad užtikrintume tų technologijų ateitį, mes turime dirbti kartu, po vieną nieko neišeis. Ir e, interneto gigantų mes e, neturime, todėl turime imtis darbo kartu. Ką aš norėjau pasakyti apie demokratiją. Lisbono sutartis nusako tai būtent, ko mes norime. Lisabonos Sutartyje kalbama apie e, parlamentinę demokratiją ir žmonių įtraukimą į demokratinius procesus. Na, kaip parlamentinė demokratija mes rengėme e, rinkimus kitais metais. E, tai yra unikalus projektas. Aš bijau, kad neužtikrinsime niekada parlamentinės demokratijos, jeigu neįtrauksime visų, o tai reiškia, kad mums e, reikia stipresnių Europos politinių partijų. Popierėjas egzistuoja, bet tikrovėje ne. Ir aš manau, kad e, procedūra išrenkant e, pagrindinį kandidatą yra gera procedūra, nes pirmą kartą kalbame apie asmenybės. Ir jie yra tarp valstybiniai kandidatai, jie gali pasisakyti žiniasklaidoje Ir tai rodo, kad demokratija tokiu būdu yra konkurencinga. Ateityje mums reikia viso to dar daugiau, kaip sakiau. Europą galime kurti tik kartu. O tai reiškia, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi aktyviai dalyvauti. Kalbėjome apie žaliosios kortelės principą. Tai bus kitas žingsnis po geltonosios kortelės. Aš esu buvęs regionų komiteto narys, penkerius metus atstovau savo regioną ir žinau, koks svarbus yra regionis e, lygmuo. Čia kolegė minėjo tai. Piliečių dialogas turi būti nuolatinė priemonė. Turime ją prisiminti ne tik prieš rinkimus, bet e, tą piliečių dialogą renkti nuolat e, vietinios regioninių lygmenių. Europa vis dar tebėra geriausia vieta gyventi, mes neturime leisti šiam projektui sužlugti. Turime užtikrinti, kad ES liktų stipri ir tai galima pasiekti tik tai, kad dirbdami kartu su nacionaliniais parlamentais. Atsiprašau, bet dar viena kolegija nori išeiti balsuoti. Margaret, tai prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Noriu papildyti keliais svarbiais žodžiais. Gegužės mėnesį buvo pateiktas Europos ombudsmeno pranešimas, kur smarkiai buvo kritikuojamas darbas e, taryboje. Ten pabrėžime, kad nėra skaidrumo, trūksta skaidrumo, kad nesielgėme europietiškai. Ir piliečiai, nacionaliniai parlamentai negali sekti, ką daro jų vyriausybė. Jau nekalbant apie nacionalinę spaudą ir e, konstitucinių reikalų komitetas ir peticijų komitetas, kurio narė aš esu, parengėme puikų pranešimą. Jo Laininas buvo vienas iš pranešėjų. E, tai buvo atsakas į ombudsmenės kritiką. Aš sakau jums, kad jūs turite kreipti savo vyriausybės, kad jos pakeistų savo darbo būdą ir nesielgti tarsi tai būtų tarp vyriausybinė institucija be skaidrumo, be demokratinio dalyvavimo, be parlamentinio dalyvavimo. Jie turi siekti būti tokie pat skaidrus kaip ir mes parlamente, kad būtų galima stebėti, ką daro vyriausybė. Ir kaip jos dirba kartu su kitomis vyriausybėmis. Ir kad būtų atsakingos už savo sprendimus. Būtent tai, kas pabrėžime puikiame jo lainino pranešime. Dabar jie patys tarsi kaltina, kaltina Briuselį e, kad dėl to, kas jiems nepatinka ir patys slepiasi. Nieko nebus, kol vyriausybės nepradės darbo Europą dirbti skaidriai, atsakingai, europietiškai. Ir visą tai galima padaryti turint ir esamas E, sutartis. Pone Railė, ombudsmenė mini visą tai. Aišku, reikia pakeisti kultūrą, e, darbo būdus, bet lengvai taryboje galima pradėti dirbti kitaip, įtraukiant ir nacionalinius parlamentus, kad jūs būtumėte viso proceso dalis. Tai bus daug patikimesnis metodas negu kažkokia geltona ar žalia kortelė ar jokios kortelės. Taigi aš Tai raginčiau jūs užimti tokias pozicijas. Tai yra ombudsmenės specialioje ataskaita. Na, jo rasti galite internete. Ir peticijų ir AFKO komiteto pranešimo projektas e, yra datuotas Liepos 31 diena. Ir jo numeris yra 2096. Aš rekomenduoju paskaityti šios du dokumentus, turėsite geriausius įrankius versti vyriausybės elgtis e, skaidriai ir atskaitingai. Tai būtų labai naudinga. Ir apie tai galima kalbėti ir su piliečiais, kad jie geriau suprastų, kad jie gali suvaidinti atsakomybę, prisimtami ir savo demokratinę e, atsakomybę, kad nesakytų, jog tai yra pavojinga per toli ir taip toliau. Ačiū, e, manau, kad išprokosite nemažai pasisakymų. Dabar e, Ramon Horaigi, ačiū už tai, kad palaukiai kantrai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už šią galimybę sudalyvauti šią diskusiją. Manau, kad e, verta detaliai tai panalizuoti ir padiskutuoti apie Europos vizijas ir ateitį. Žinoma, mūsų mintis skiriasi ir um, visai gerai palyginti savo užrašus, taip sakant. Noriu padėkoti prezidiumui, užsienio reikalų komiteto atstovams, regionų komitetui, ekonominių ir socialinių reikalų komitetui ir mano geram draugui Hokinui Almunijai. Svarbiausia, ką noriu pasakyti nacionaliams parlamentarės, Nu, parlamentarams yra tai. Kodėl kalbame apie Europos ateitį? Todėl, kad kyla bejonių dėl tos ateities. Tai yra pirmasis teiginys, kurį dėja tenka išsakyti. Pats komisijos pirmininkas yra pasakęs, kad turime egzistencinę krizę finansinės krizės mes jau nebestovime ant prarajos krašto. Brexitas, migracijos krizė, užsienės politikos problemos, kaiminystės problemos ir visa kita. Mes turėjome sunkių laikotarpių. Tai kaip dabar kurti ateitį po šios krizės, reikia apie tai kalbėti. Be viso to, plačiai paplitęs jausmas, kad Europa tokia, kokia, kokią mes pažįstame, dirba sunkiai ir lietai. Ji negali pasivyti pokyčių e, realiame gyvenime tempo. Turime institucinių kličių, e, dėl kurių Europa nesu, nesugeba greitai reaguoti, ar tai būtų užsienio politika, ekonominė konvergencija, ar, nes turime dvi zonas tarsi eurozona ir ne eurozona, visa tai e, yra problemos, apie kurias reikia būtinai diskutuoti. Tuo pat metu kyla vidinė įtampa ir tarp valstybių narių, ir e, tarp ES. Yra nuomonių skirtumų tarp šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų, Tam reikalinga ši diskusija dėl Europos ateities. Na, tą patį galima pasakyti apie reguliavimo režimą, kuris bus, kai išstos Junktinė karalystė. Galime sukurti kažkokią prilygiuotą sąjungą su Junktinė karalystė, bet tai privers mus peržiūrėti mūsų santykius galbūt su trečiosiamis šalimis. Dėl to Europos parlamentas ir surengė šią diskusiją ir tai siejasi su mūsų įstikinimu, kad vis didėjantį iššūkių skaičių mes nugalėsime tik tai dirbdami kartu. Visi ministrai, ministrai pirmininkai, kurie yra atvykę į Europos parlamentą pasisakyti apie Europos ateitį, kalbėjo ir apie tai. Mes esame per maži, kad būtume pavieniui. Ponas Junkeris išsakė tą idėją taip pat. Jeigu paimsime prekybos politiką, ką minėjo Jolainen, mūsų santykius su Kinija ar kitomis pasaulio šalimis, ar bendradarbiavimas e, mokesčių, mokesčių vengimo, sukčiavimo srityje, visam tam reikia stiprios Europos. Pažvelkite į mūsų e, valiutą, e, į mūsų ekonomiką, į mūsų demokratinių vertybių gynimą atsiranda naujų demokratinių tinklų. Kaip apsiginsime, apginsime pagrindinės vertybės, jeigu nedirbsime kartu, nebusime vieningi viso e, chaoso. E, akir, e, aplinkoje. Mes turime taip pat plėtoti ir socialinę politiką, turime reaguoti socialinės politikos priemonėmis, migracijos, migraciją turime dirbti kaip ypač skubių klausimų, turime ieškoti greito sprendimą, nes ta problema išvyks ko gero visą 21 amžių. Kaip apgalvoti Europos ateitį, rato išradinėti nebereikia kaip teisingai sakė ir vienų komiteto atstovė, nereikia kurti kažko visiškai naujo, bet turime ją reorganizuoti ir visus iššūkius, į visus iššūkius pažvelgti iš kito kampo. Baigdamas, baigdamas noriu pasakyti, kad nenoriu provokuoti, bet norėčiau paskatinti diskusiją. Plinta tokia idėja, man atrodo, Olandijos ministras pirmininkas kalbėjo, kad reikia padaryti daugiau turint mažiau. Ir noriu tiesiai jūs paklausti, ar tai iš tikrųjų įmanoma? Ar galima pasiekti daugiau, turint mažiau finansinių išteklių? Sklando tokia idėja, kuri panaudojama rengiant daugiametę finansinę programą. Junktinė karalystė išstoja, bus mažiau išteklių, valstybės narės tuomet turėtų mokėti daugiau, bet jos to nenori, o mes norime ES iškrauti daugiau mm, užduočių, daugiau darbų. Saugumas ir gynyba, skaitminė politika, mokslinių tyrimų, dirbtinio intelekto politika, ar visą tai galėsime pasiekti, turėdami mažiau išteklių? Aš nemanau. Ar gali padaryti daugiau, jeigu apribos Europos parlamento teisėkuros galės, nemanau. Ar gali padaryti daugiau, jeigu pasakyti, kad e, nacionalinės valstybės, o ne sąjunga, yra Europos statinio širdis? Aš taip nemanau. Mūsų tapatybės papildo vienas, kit, viena kitą. Bet e, aš, pavyzdžiui, esu Baskas, esu Ispanas, esu Europietis ir taip pat esu ištikimas savo miestui. Nereikia vienos tapatybės tvirtinti kitos neįgymo vardan. Galima tų tapatybių turėti, turėti daugiau. Jeigu manote, kad nacionalinė valstybė yra vienintelė, kur gali užtikrinti demokratiją, tai yra pavojinga Europos parlamentui, nes tai yra institucija išrinkta milijono Europos piliečių. Nežinau, kaip galima kalbėti, kad ES yra virtuali bendruomenė, įsivaizduojama bendruomenė. Ne, tai yra reali piliečių bendruomenė. Ir tokios idėjos ir atsispindi mūsų pranešime. Žinoma, mes norime dirbti su nacionalinės parlamentais, daugelis čia išsakytų minčių yra labai svarbios. Aišku, kad Europos institucijos turi būti geriau matomos nacionaliniuose parlamentuose. Bet svarbiausia, kad jeigu Europos parlamentas bus išstumtas iš įvairiausių politikos sričių ir e, komisija ir taryba galės daryti, ką nori, be mūsų, be teisėkuros dialogo, jeigu mes tik tai tapsime konsultantais, tai atsiras demokratijos deficitas. Ponas Lamunė sakė, kad taryba bando lyst, kištis ir į komisijos teisę inicijuoti teisės aktus. Taigi, ponia pirminkė, vis dažniau matome, kad Europos įstatymai pažeidžiami vis didesnėme valstybių narių skaičiuje. Ne tik dėl migrantų kvotų, bet yra ir kitų teisės aktų, kurios dėlse valstybės narės įgyvendinti. E, šįryt pokalbėje verslo atstovai man sakė, kad keitimasis medicinos personalu su melina kortele, kuri leidžia dirbti bet kurioje valstybėje narėje, iš tikrųjų neveikia. Nes daugelis valstybių narių sudaro kliūtis tokiam laisvam judėjimui, kuris tarsi ir rašytas įstatymuose. Taigi turime būti atsargus. ES teisė pažydinėjama visoje sąjungoje, o tai ES silpnina. E, e, Ponas ir panai, e, labai svarbu mums padiskutuoti, prisidėti vienas prie kitų minčių, bet aišku, reikia gerbti bendradarbiavimus nacionalinės parlamentais, bet mes norime ir stipresnės Europos. Norime, kad Europa būtų stipresnė ne tam, kad padarytų mažiau. Mes norime, kad jį padarytų daugiau. Nes to reikia būtent Europos ateičiai. Ačiū, kolegos. Dabar turint e, gautą prašymų skaičių, galima suteikti iki penkių minučių kalbėjimo laiko, bet jeigu gausime daugiau prašymų, tuomet turėsime sutrumpinti šį laiką. Toliau Junktinės karalystės e, Lordų rūmų atstovas Roger Liddell. <laughs> um, uh, shame, really. Dėkoju. Iš tiesų jaučiuosi šiek tiek suglumęs dėl to, kad artėja Junktinės karalystės pasitraukimas. Aš tikrai apgailestauju dėl referendumo rezultatų mano šalyje. Iš tiesų, aš manau, kad viskas to nesibaigs. Nuo 2016 metų visi supranta, pripažįsta, kad pasitraukti iš ES yra daug sudėtingiau, negu kad buvo anksčiau manyta. Antra, jie dabar E, pripažįsta, kad Nuo, kad, kad bus nuostolių visose srityse ir įtakos darimo ir ekonomikos srityse, srityje pasitraukti iš ES. Nežinau, kokie bus kitų savaičių įvykiai. Yra tikrai labai daug nuomonė apie tai, kas galėtų nutikti būtų tikrai tragedija, jeigu žmonės galvotų, kad vienintelis, vienintelis variantas gali būti arba ponos mei sustarimas, arba jokio. Aš manau, kad yra daug variantų. Tikrai gali kilti politinė krizė Britanijoje. Ir galbūt tuomet bus galima netgi sustabdyti Junktinės karalystės pasitraukimą. Tai yra mano nuomonė, tai nėra mano komiteto nuomonė. Bet manau, kad e, Britanijoje tikrai šiuo metu vienas iš labiausiai tamtų parlamentinių, parlamentinių laikotarpių, nes kyla didelės krizės pavojus ir aš manau, kad gali gali būti įvairiausių įvykių. Jeigu tikrai Junktinė karalystė pasitrauks ir Brexitas tęsis, ką mes manome apie klausimus, kuriuos aptarinėjame šiandieną? Aš manau, kad kaip kad ir daugelis Britų, aš taip pat manau, kad ES sėkmė yra svarbi ir kiekvienam Britui, nes mes tikrai turime daug ką bendro, mūsų iššūkiai yra tie patys, mūsų vertybės ir interesai tikrai yra didžia dalimi to, tokie patys. Tai dėl to liūdna dėl breksito. Mes norime, kad Europoje, Europa būtų sėkminga. Taip pat uh, Mano parlamente liberistų, mano partijoje, liberistų partijoje mes Brexito atveju negalėsime išlikti tokia artimi Europoje, kaip kad e, iki šiol visose srityse. Tai reikš, kad mes vis tiek bandysime išlaikyti kuo artimesius ryšius su Europa per dialogą, uh, per įvairius formus, tokius kaip e, šiandienos e, diskusijos. Mūsų komitetas nori, kad mes ištiktume ir toliau Europos debatų, diskusijų dalimi, kad ir kas nutiktų kovo mėnesį. Vienas iš e, Brexito referendumo paradoksų yra toks. Dabar pirmą kartą Britanijos istorijoje proeuropietiški ki rinkėjai jaučiasi teigiamai vertina Europą. Tai dažniausiai yra jaunimas ir jie daugiausiai Europą žiūri kaip į tapatybės šaltinį. Jie nori Europos tapatybės. O vyresnieji referendume dažniausiai balsavo norėdami apriboti to jaunimo ateitį, galimybės ateityje. Aš manau, kad diskusijos ir toliau turėtų tęstis apie, diskutuojant apie tai, ką Europa ir Junktinė karalystė galėtų padaryti ateityje. Tai pasakytų ne tik apie saugumo iššūkius, apie neaiškia situacija su JAV, Putinu, Trumpu, klimato kaita. Ji daro įtaką mums visiems, tai didžiulė įtaka. Demografija, migracija, kaip galima būtų reformuoti kapitalizmą tam, kad jis būtų tvarus ir tam, kad būtų naudingas visiems mūsų visuomenėje. Tai yra bendri klausimai, kurie kyla mums, europiečiams. Aš manau, kad mes ir toliau uh, Dėl jų bendradarbiausime po kovo mėnesio ir manau, kad gal dar yra tam tikra galimybė, kad mes išliksime Europos Sąjungoje. Dėkuoju, dėkuoju už tai, kad e, laikėtės penkių minučių ir aš tikiuosi, kad mes jūs matome ne paskutinį kartą. Žinoma, mes turime gerbti jūsų šalies pasirinkimą, bet tikrai ir, e, mums taip pat ir labai gaila dėl rezultatų. Šis komitetas tikrai pritarė, kad e, tikrai paradoksalu, kad e, sėkmė yra matuojama per susitarimą, kurį sudarysite palikdami. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Maletič iš Ekon komiteto. Ji bendradarbiauja su ponu Ramon Hauregi dėl tos pačios nuomonės. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasisveikinti su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Manau, kad tikrai labai svarbu diskutuoti kartu tam, kad e, bendradarbiautume dar labiau. Jūs galite užtikrinti politikos e, įgyvendinimą praktikoje. Dėkuoju už tai, kad atvykote į parlamentą. Kalbėkite arčiau mikrofono. Ekon komitete mes nusprendėme laikytis labiau, analizuoti labiau ekonomikos klausimų, politikos klausimų, nes tikrai labai svarbu parodyti paramą, remti procesams, kurie prasidėjo prieš kelis metus. Bankų sąjungos įkūrimo pabaigimui ir užtikrinant uh, kad visos valstybės galėtų joje dalyvauti. Taip pat reikėtų užbaigti ir kapitalo rinkų sąjungos įkūrimą, nes būtent tokios, tokios rinkos gali prisidėti prie ES sėkmės ir gali padėti pasidalinti riziką, užtikrinti didesnę ekonominę konvergenciją ir išvengti ateities šoko bet taip pat reikėtų e, pabaigti įkurti Europos pinigų sąjungą ir ją gilinti tam, kad būtų stiprinama bendra valiuta ir tam, kad būtų užtikrinta e, politika, konver, konvergencija politikos rytyje. Taip pat reikėtų de, e, žengti žingsnius Europos stabilumo mechanizmo um, srityje kaip kad tai patvirtino ir Europos taryba, Europos Sąjungos taryba. Dėl bankų sąjungos Europos valstybės narės dar diskutuoja, nėra sutarę dėl uh, Europos uh, santaupų draudimo sistemos. Aš manau, kad jūs, kaip parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai, galite prisidėti prie šių diskusijų ir išreikšti savo poziciją šiuo klausimu dėl bankų sąjungos e, įkūrimo pabaigimo. Geresnė prieiga prie kapitalų rinkos tikrai pasitarnautų startuoliams ir augančioms e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Tradicinės e, mažos ir vidutinės įmonės priklauso nuo banko paskolų. Tikrai labai svarbu pasitekti naujas priemonės ir garantijų sistemas, per kurias būtų galima didinti bankų sektoriaus pajėgumą, e, skolinti taip pat ir e, rizikingoms mažoms ir vidutinėms įmonėms ir projektams mes ieškome būdų, kaip būtų galima geriau įgyvendinti konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Apie tai ir buvo diskutuojama daug kartų Europos parlamente, dalyvaujant taip pat ir nacionalinių parlamentų nariams. Taip pat buvo diskutuojama apie tai, kaip būtų pagerinti Europos e, semestro procesą. Ir manome, kad reikėtų dar geriau įtraukti parlamentų, nacionalinius parlamentus, apie, diskutuojant apie konkrečioje šalis kitas rekomendacijas ir taip toliau. Uh, Ir tai būtų tikrai geriau gyvendinamos šios rekomendacijos ir bus, būtų pagerintas e, Europos semestro gyvendinimo procesas. Investicijos, e, atsakingos fiskalinė, atsakinga fiskalinė politika ir e, reformos tikrai yra pagrindiniai ramšiai, kurių reikia. Štai dėl ko mes remiame ateities InvestEU programą. Manome, kad ji tęs EFSI ir užtikrins naujas investicijas. 38 milijardai eurų turėtų būti skirti. E, šios lėšos turėtų būti skirtos e, riziking, rizikingiams projektams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios auga re reformų paramos programa taip pat yra dar vienas svarbus ramstis. Ši programa buvo bandomoji programa esamoje programoje, esamoje perspektyvoje ir buvo nustatyta, kad reikėtų didesnio biudžeto. Taigi, mums reikėtų gyvendinti struktūrinės reformas ir dėl to svarbu E, pritarti naujajai e, paramos programai naujoje daugiametėje finansinėje programoje, atsižvelgiant į rekomendacijų gyvendinimą. Na ir dar vienas svarbus klausimas yra, ku... bendros ES PVM zonos įkūrimas. Uh, Mes e, analizuojame šį klausimą jau daugiau negu 25 metus. Dabar tikrai reikėtų mažinti išlaidas įmonėms, prisitaikant prie reikalavimų, taip pat reikėtų mažinti tarp valstybinio sukčiavimo PVM atvejų skaičių, reikėtų kurti bendrą rinką ir sukurti geresnės sąlygas tarp valstybiniai prekybai. Taigi mes turėtume pagreitinti bendros e, PVM sistemos kūrimą. Taip pat reikėtų pritaikyti mokesčių sistemą atsižvelgiant į skaitmeninimą ir keičiant verslo modelį atsižvelgiant į globalizaciją. Dėkoju iš Estijos pone Odeki Lonin. Head kolleegid, igal hommikul, kui avame siin dėkoju. Kiekvieną rytą, kai atmerkiame akis, matome, kad kas nors vėlgi tapo nepatenkintų ES institucijomis. Tai yra dėl Europos politikos e, hipokratiškumu. Europa žada gerovę, bet galiausiai pirmumą suteikia taupimui. Dėl to neaišku, kokia bus ateitis. Pagalvokime apie migraciją. Viešosios diskusijos, viešos diskusijų metu kalbame apie, kalbame apie saugumą ir moralumą, pamirštant, kad migracija yra ekonominis reiškinys. Dideli migracijos rautai atvyksta. Yes dideliais migracijos rautais, žmonės vyksta link Europos, didėja infliacija, pabėgėliai bėga iš pavojingų vietovių, vietų. Tai daro ir dėl ekonominių pas, paskatų. Europa yra įsitraukusi į diskusijas dėl blogų ekonominių sąlygų mes neleidžiame atvykti žmonėms, bet norime pigios darbo jėgos. Tai yra e, apsimetinėjimas, veidmainiškumas. Mums reikėtų ieškoti, kokie galėtų būti nauji principai, kuriais turėtume paremti mūsų ekonomiką, kurie turėtų būti globalesnė. Reikėtų geriau reguliuoti darbo rinką tam, kad jį pasitarnautų gyventojams. E, migracija bus sustabdyta per darbo rinką. Sienos neturėtų būti saugomos labiau, bet reikėtų labiau užtikrinti saugias darbo sąlygas. E, suverenioms valstybėms yra nustatomos kvotos. Tai nėra sprendimas, tai yra problema. Šios kvotos yra kaip ir pažadas dėliems įmonėms, kad atvešime dar daugiau pigios darbo jėgos. Taigi, jeigu mes norime, kad Europos piliečiai prabudę pradėtų galvoti, kad Europa yra Europoje situacija geresnė, mums reikėtų pagerinti Europos ekonominę, ekonominę struktūrą, turėtume daugiau skirti dėmesio pilnam įdarbinamumui. Jeigu kiekvienas žmogus, kuris nori dirbti, turės darbą ir bus laikomasi jo darbo teisų, tuomet tikrai bus galima skirti dėmesio apie migraciją, kuri bus laisvas pasirinkimas. Ir tas įdarbinimas, įdarbinamumas turėtų būti susijęs su diskusijomis apie ekonomikos augimą, apie tvarą augimą. Europa turi pastarauti, pastarnauti Europos piliečiams, kurie turi galėti priimti savo sprendimus reikėtų nustoti vergauti tik tai didelėms korporacijoms, kurioms nesvarbus piliečiai. Hungary, Assembly, Ačiū dabar ponas Zoltan Fenibeš iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos ir dėkoju ankstesniam kalbėtojui už tai, kad laikėsi skirto laiko. Ačiū. Esu Vengrijos parlamento Europos reikalų komiteto narys. Noriu padėkoti už galimybę padiskutuoti su jumis apie ES ateitį. Per pastarasis kelias savaitės mes nagrinėjome keletą pranešimų. Mes ir toliau tikime tvirtą Europą, kurią sudarytų tvirtos stiprios valstybės narės. Toks yra mūsų išeities taškas. Mes siekiame apsaugoti savo sienas ir kompetencijas. Pastaraisiais metais daug kalbėjome su kitomis valstybėmis narėmis ir sutarėme, ko, ką, kokias problemas galime išspręsti drauge. Valstybių narių vyriausybės turi dirbti iš vien e, spręsdamos saugumo ir skaitmeninės revoliucijos klausimus. Tam reikia stipros Europos, tačiau e, to nepasieksime be stiprių nacionalinių parlamentų. Ir labai apsidžiaugtume, jeigu galėtume labiau kontroliuoti su subsidiarumu susijusius klausimus ateityje. Kitas klausimas yra susijęs su ES institucijomis. Kas atlieka pagrindinį vaidmenį? Ar mums vadovauti turėtų ministrų taryba, ar reikėtų dar iš naujo panagrinėti Europos komisijos vaidmenį? Akivaizdu, kad ateityje bus iššūkių bet mums svarbu laikyti savo vertybių. Žinoma, teorinės diskusijos yra naudingos, tačiau turime galvoti ir apie finansus. E, dėl Sarčentinį e, pranešimo. Jis mane smarkiai nuvylė, nes anksčiau buvo E, patvirtinta rezoliucijų, pateikta pareiškimų, e, yra keliami valstybių narių kompetencijos klausimai. Reikia galvoti apie vienodų sąlygų taikymą, objektivumą. Tam turi būti pirm, teikiama pirmenybė. O manau, kad Europos parlamente yra uh, problemų dėl balsavimo. Tokių dalykų nacionalinėme parlamente niekada nebūtų. Ir Vengrijos parlamentas atmeta tos kaltinimus, kurie yra išsakyti Sargentinį pranešime. Kalbant apie saugumą, Vengrijai svarbu galimybė pasinaudoti savo ištekliais ir apsaugoti savo išorės sienas, taip pat ir ES išorės sienas. Vengrijoje yra neteisėtų migrantų, neketiname jų tiesiog įsileisti, geriau teiksime pagalbą, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje arba artimuosiuose rytuose, kad sumažintume migraciją. Tačiau ekonominių migrantų priimti negalime. Dabar Turkijos vardu kalbės ponas Muhamed Toptara, jis yra e, Turkijos e, parlamento narys ir tarp parlamentinės grupės narys. Ačiū. E, mes, Turkijos nacionalinės asamblėjos nariai, labai džiaugiamės, kad buvome pakviesti į šią diskusiją dėl Europos ateities. E, mes manome, kad visos šalis kandidatės turi būti kviečiamos į tokias diskusijas, jos turi turėti galimybę pasidalinti savo nuomonę dėl Europos ateities. Mm, taip buvo, pavyzdžiui, mm, tariantis dėl Lisabonos sutarties. Mes buvome tik šalis kandidatė, dar nebuvome pradėję dėrybų, tačiau buvome kviečiami į Europos konventą, kurio tikslas buvo parengti ES konstituciją. Dabar mes suprantame, su kokiais įvairiais iššūkiais susiduria ES. E, lengvų sprendimų dabartinio pasaulio problemoms nėra. Ir mes turime savo specifiką ir tikrai matėme tas problemas. Čia kalbu apie Siriją e, Turkija dabar yra dėrybose dalyvaujanti šalis kandidatė ir jai labai svarbi yra, svarbus yra ES klėstėjimas ir gerovė. Mes manome, kad stipriai ES reikia stiprios Turkijos, o stipriai Turkijai reikia stiprios ES. Ir čia Turkija atliko svarbų vaidmenį, mes padėjome e, Europai atsilaikyti prieš labai sunkę pabėgėlių krizę ir veikti jos padarinius. Ir dėl mūsų pasirežimo laikytis kovo 18 dienos e, susitarimo. E, pabėgėlių srautai sumažėjo beveik 98 procentais. Turkija per visą savo istoriją svariai prisidėdavo prie saugumo ir stabilumo bei ES klėstėjimo. Ir nepaisant dabar nuolatinio negativizmo ir iššūkių kylančių mūsų narystėje, mes vis tiek manome, kad Turkijos ateitis yra Europos Sąjungoje. Ir čia mes um, labai atidžiai klausomės um, diskusijų ir laukiame konsultacijų dėl dabartinės padėties. E, svarbiausias dalykas, kurį mes norėtume akcentuoti, yra ES plėtra. Mm, ES politika, nors ir yra pasinėrusi į savo problemas, vis dėlto neturėtų užmiršti, kad plėtra yra viena veiksmingiausių ES priemonių, kuri iki šiol sėkmingai keitė kaiminystę. Taigi tvirtos narystės perspektyvos išsaugojimas ir e, plėtros pakete esančių e, šalių nediskriminavimas yra labai svarbus. Mes Manome, kad tie sunkumai, su kuriais susiduria su Euro, Europos Sąjunga, pasibaigs ir Europos Sąjunga tęs savo kelią ir priims naujas valstybės narės. Kaip mm, 2017 metais sakė komisijos pirmininkas Junkeris e, sakė, kad ES neturi būti tik 27 valstybių sąjunga. Visos e, šalis kandidatės ir potencialios e, šalis kandidatės, įskaitant Turkiją, tikisi, kad ES taps tikra, bus tikra pasaulinė gale, gebanti reaguoti į dabartinius iššūkius. Ačiū. Uh, Ačiū dabar Airija. E, senatorius Gerard Krogwell. E, Žodis jums. Ačiū, Hubner. Pone Hubner, dėkoju visiems kalbėtojams. Ačiū, pirmininkė, už jūsų pasišventimą šiam projektui. Tikrai noriu jums už tai padėkoti. Galvodamas apie tai, kaip kokia turėtų būti ES ateitis, noriu priminti, kas buvo pasakyta. Europa nebus sukurta iš karto arba per, pagal kažkokį konkretų planą. Europa bus kuriama per tam tikrus pasiekimus ir de facto solidarumą. E, per 68 mm, metus nuo to, kai prasidėjo Europos projektas, nuo ekonominio projekto mes perėjome prie daug platesnių visuomenės gyvenimo aspektų. Ir aš, na, būčiau tikėjęsis, kad šiandien kalbėsime apie 28 valstybės narės, dėja, Junktinė karalystė prieėmė sprendimą dėl Brexit. Ir žinoma, negaliu kritikuoti šalies demokratinio pasirinkimo, bet turiu pasakyti, kad mes Airijoje turime panašių patirčių su referendumais. Ir iš tikrųjų lyderystė reiškia turėti drąsos ir užduoti klausimą dar kartą, patikslinti viską ir E, sąžiningai kalbėtis su rinkėjais. Ir iš tikrųjų galite nustepti, bet kartais sprendimai yra atšaukiami, pakeičiami ir aš čia remiuosi ir profsąjungų patirtimi. ES juda pirmin, plečiasi į vakarų Balkanus. Kodėl ir mm, nors ES gali remti tai, kad tačiau ji negali būti taikos autorė. Taigi šalis turi išmokti gyventi savrankiškai prieš stodamos ES ir užuot atsineždamos savo problemas ES. Aš džiaugiuosi, kad atstovauju šaliai, kur 92 procentai žmonių pagal naujausią apklausą yra visiškai pasišventę Europos projektui. Tai labai svarbu, kadangi šiandien buvo nekarta paminėta žodis solidarumas. Na, airijos žmonės nelabai pajuto Europos bankų sektoriaus solidarumą, kai užgriuvo finansų krizė. Mes buvome palikti su 64 milijardų eurų skola, kurią neš ir mūsų ateities kartos. Tačiau E, mūsų lyder, politikų lyderystės dėka, o aš esu nepriklausomas politikas, taigi manau, kad mūsų lyderių dėka mums pavyko išlikti E, nenuskesti ir mes dabar siekiame stipresnės ekonomikos Europoje. Svarbiausias dalykas yra mūsų jaunimas ir jeigu pažiūrėtumėte į Brexito referendumo rezultatus, pamatytumėte, kad jaunimas nenorėjo pasitraukti iš Europos. Tačiau Europa yra pati didžiausia savo pačios priešė. Aš prisimenu, kad studijų metu man buvo sakoma, kad Kas kart, kai tau kažkas nepavyksta, klientas apie tai papasakos dešimčiai žmonių. Kai tu padarai kažką teisingai, jis papasakos tik trim žmonėms. Ir manau, kad mes nepakankamai užsijimame šios organizacijos ir šio projekto rinkodarą. Mūsų jaunimui patinka Erasmus programa, tačiau jaunimas nesusimasto, iš kur ta programa atsirado. Mūsų ūkininkai džiaugiasi nauda, kurią gauna e, žemės ūkio srityje, tačiau nelabai susimasto, iš kur ta pagalba ateina. Manau, mes e, turime dabar e, uždėti apynarsrį Europos biurokratams. Galbūt reikėtų pradėti daugiau dirbti su vietos valdžios institucijomis. Turiu galvoje tikras vietos valdžios institucijas, ne nacionalinius parlamentus. Galbūt atėjo laikas mums e, pristatyti Europą kaip projektą, kuris yra naudingas visiems. Nes tik tada, kai žmonės pradės suprasti, ką prarasime, jei šis projektas žlugs. Ir čia aš kalbu ne tik apie ekonominę naudą, kalbu apie švietimo privalumus, taiką, visus dalykus, kurie e, reiškia Europą. Na, dirbkime kartu su visomis grėsmėmis. Brexit yra didžiausia grėsmė mano šaliai, tačiau didžiausia grėsmė visai Europai yra migracija. Aš manau, kad mes turime parengti tvirtą, nuoseklų požiūrį į migraciją, kuriam pritartų visi, kur kiekvienas prisimtų deramą naštą. Dėl nacionalinių parlamentų džiaugiuosi girdėdamas apie tai, kad norima daugiau dirbti su nacionaliniais parlamentais, bet norėčiau dar glaudesnio darbo su vietos valdžios institucijomis. Dėl komunikacijos aš ją jau minėjau, prie to negryšiu, o kolegoms iš Junktinės karalystės dėl Brexit noriu pasakyti, žinau, kad jie tikisi geriausio, bet aš esu golfo klubo narys ir E, galiu pasakyti, kad jeigu nemoki mokesčių, tai negalėsi žaisti golfo. Aš nenoriu griežto breksito, aš nenoriu sienos tarp Airijos ir Šiaurės Airijos. Bet mes turime rasti sprendimą, tai turime padaryti greitai. Žmonės pradeda nerimauti. Ir labai įdomu tai, kad nemažai už breksitą pasisakiusių asmenų perkelia savo verslą į Airiją, kad galėtų ir toliau naudotis narystės privalumais. E, ačiū pirmininkė. Buvo gera jūsų pasiklausyti Labai gaila, kad e, tokių idėjų nepanaudojate prieš referendumą. Toliau Europos parlamentas vėl iš Ispanijos socialistų. Enrique Guerrero, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš negaliu pasiūlyti daug sprendimų. Žinoma, ES susiduria su įvairiomis problemomis, kurias reikės spręsti ateityje, bet aš norėčiau prisijungti prie tų, kurie pasakoja apie tai, ką mm, dirba šis komitetas. Matėte mūsų pranešimus, kuriuos rengė panas Brokas, panas Verhofstadt, ponia Bresa, mūsų pirmininkė girdėjote, ką kalbėjo panas e, Ramonas Haurigi, ir jie yra pateikę pasiūlymų e, siekiant labiau integruoti Europos Sąjungą. Aš detaliai apie tai nekalbėsiu, bet noriu paminėti keletą mums kylančių problemų. Ne dėl mūsų e, institucijų anatomijos, o dėl fiziologijos, dėl to, kaip jas veikia. Ne dėl jų struktūros, o dėl jų veikimo. Aš šiame parlamente dirbu jau dešimt metų prieš tai. E, turiu ilgametę patirtį iš darbo nacionalinėme ligmenyje. Ir mano patirtis dirbant šiame parlamente sutapo su dešimtmečio krize, kaip sakė panas Horigi. Ši krizė suskaldė Europą dabar yra labiau suskaldžiusi negu prieš dešimtmetį. Visada sakoma, kad ES pasiekė pažangos, eina pirmin, reaguodama į krizės, bet ši pastaroji krizė galėjo pastumėti Europos, Europos Sąjungą į priekį tam tikrų valdysenos sprendimų prasme, bet dėl kalbant apie tai, ką jaučia mūsų piliečiai, tai manau, kad vyroja bendras jausmas, kad pažangos nėra, o žengtas žingsnis atgal. Manau, kad taip yra dėl integracijos trūkumo tarp nacionalinės ir europinės politikos. Dėl to aš džiaugiuosi šiuo susitikimu. tarp nacionalinių parlamentarų ir Europos parlamento narių. Lisabonos sutartis, žinoma, numato artimesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir šio parlamento, bet aš nemanau, kad iki šiol jis veikia puikiai, nes šis sustikimas rodo, kad trūksta pasitikėjimo tarp nacionalinių parlamentų ir šio parlamento. Ir manau, kad mums reikia čia pasidarbuoti, palaikyti dialogą. Didėja asimetrija tarp to, ką ekonomikos ekspertai vadina politikos rytimis ir politika. Politikos rytis įgauna vis daugiau europinės dimensijos. Tačiau politika, kai kalbam apie politinės partijas, parlamento priežiūrą, diskusijas, žiniasklaidą, politika iki šiol lieka pagrista nacionalinėmis valstybėmis, nacionaliniais interesais. Dabar artėjame prie rinkimų ir turbūt nesulauksime europinės konkurencijos tarp idėjų ir pasiūlymų, bet 27 konkursus, taip sakant, dėl idėjų ir pasiūlymų. Iš tikrųjų, neturime europietiško demoso. Manau, kad tai būtent e, slepia tą tikrąją tikrovę. Klausimas yra, kokiu lygmeniu reikia saugoti piliečių interesus. Na, nacionalinių interesų lygmenių, nes ES negali apsaugoti piliečių, net jei ir norėtų nuo ekonominės ar kokios kitos krizės pasakmių. net ir liberalios valstybės, e, kurios riboja valstybės funkcijas, pavyzdžiui, JAV. Jie vis tiek e, turi nacionalinių išlaidų, kurios pasiekia trešdalį BVP, tiek išleidžiama nacionalinių lygmenių. Mūsų biudžetas niekaip negali būti palygintas su tuo, jis sudaro tik tai menką dalelę viso to. Tai reiškia, kad mes neturime bandyti apgauti piliečių. Ne ES atsakomybė yra apsaugoti piliečius. Jeigu galėtume, na, šis parlamentas ragino to siekti ne vieną kartą, jeigu mes turėtume didesnį biudžetą ir daugiau išteklių, tai tuomet, žinoma, galėtume prisidėti prie to, ką daro valstybės narės ir galėtume galbūt e, vietoje valstybių narių, jeigu jos to negali padaryti, galėtume mes pasistengti apsaugoti valstybės narės, ypač kai jie yra labiau pažeidžiami. Bet mums tenka atsakomybė aiškinti piliečiams, kur yra tarpusavio sąveika, tarpusavio ryšys. Na ir Lisabonos sutartis numato diskusiją tarp parlamentų, bet mes, aišku, turime tam tikros patirties šiame parlamente ir kalbamės ir su taryba apie Europos ateitį. Bet e, joks nacionalinio parlamento pirmininkas netvyko su mumis pasikalbėti apie tai. Dabar e, e, dirbame pasiremdami šio parlamento nario parengtų pranešimų kuris įdėjo daug pastangų, kad e, būtų išėtas dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamentos. Bet be to pranešimo ir tų pastangų šis dialogas taip pat nebūtų įvykęs. Aš manau, kad visų problemų neišspręsime, jeigu turėsime bendros eurozonos parlamentą. Dar, dėl to atsirastų dar daugiau painiavos. Pakankamai ir taip yra sudėtinga dirbti e, su dabartinė Europos biurokratija, su komisija, su Eurogrupės pirmininku, su Europos komisijos pirmininku, tarybos pirmininku, Europos parlamentu, Europos centriniu banku ir taip toliau. Ši struktūra ir taip e, gana sunkiai yra valdoma, mums nereikia dar pridėti čia Eurozonos parlamento. Bet aš manau visgi, kad dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir šio parlamento kol kas yra dar e, vykdomas labai primityvių lygmenių, o be dialogo mes niekur nenueisime. Mes e, nekartą esame siūlę savo komit, kaip, kaip komitetas šio parlamento vadovams kviesti būtent tai, ką jūs siūlėte. Tai yra pakviesti nacionalinių parlamentų pirmininkus į kai kurios sustikimus, bet kol kas tavo idėja nebuvo panaudota, bet pabandysime dar kartą. Dabar noriu pakviesti kolegą iš Folketingo, Erasmus Nordkvist, Danija. Labai ačiū. Per pastaruosius keliarius metus Danijoje mes palaikėme dialogus su piliečiais įvairiomis temomis iš ES darbo atvarkės. Šiemet, aišku, tai darėme plačiau e, bendro konstelacijų su piliečiais proceso kontekste, dirbame su vyriausybė ir visa, visoje Danijoje palaikėme tos, vykdėme tos dialogus ir galiu pasakyti du lėkus. Kai žmonių klausime, kas yra svarbiausia e, spręsti kartu ES, Jie sakė, ne migrantai, ne tai, kad reikia daugiau pinigų biudžetui, ne, sakė klimatas. Manau, kad turime šią mintį įsidėmėti, kad niekas nevykdo šios darbo atvarkės, nei Europos, nei nacionaliniai parlamentai, nei taryba, nei komisija. Nu, tai sakė Danijos priečiai. Jie kartojo tai ne kartą. Turite įgyventinti šią darbo atvarkę. Dar kartą, da, kitas dalykas, kuris kyla nuolat kalbantis žmonėmis kas yra Europa, ką, kaip, kaip ji dirba, kas ką sprendžia. Ir per dažnai Danijoje, e, Danijoje sakome, kad čia ES tuos e, priėmė sprendimus ir taip toliau, vietoj to, kad pasakytume, kad mes patys dalyvavome tuos sprendimus priimant. Manau, kad rimtai žvelgiant į tai ir ponia Aukiant tai paminėjo, skaidrumo klausimas kyla. Nes jeigu aš kaip nacionalinio parlamento narys E, noriu dirbti savo darbą tinkamai, aš turiu matyti skaidrų tarybos darbą. Aš to negal, nematau, to nėra. Yra įvairiausių darbo grupė, aš nežinau, koks ten net, kiek ten jų yra. E, bet prieš keletą metų buvo daugiau negu keletas šimtų. Ten dirba ne politikai. Tai yra darbo grupės, kurios už uždarų durų priima sprendimus vietoj mūsų. Ir mums reikia čia skaidrumo. Uh, kad galėtume e, pareikalauti atskaitomybės iš vyriausybės dėl to, ką jie daro, kokius sprendimus priima ir paaiškinti tai galėtume piliečiams, kodėl buvo priimtas toks ar kitoks sprendimas. Ne tik svarbiausiais klausimais, bet ir įvairiausiais kitais. Tai būtų trumpa laiko klausimas, trumpalaikis klausimas šis skaidrumos. E, Ta būtų galima per vieną dieną ilgesniam nu, laikotarpiu, ką reikia pakeisti. Tai tie dalykai, kai kalbame apie tai, kaip veikia Europa, kas jį yra, kaip mes norime plėtoti savo demokratiją, kaip sukurti demokratiją įtraukiant daugiau žmonių, kad žmonės būtų aktyvesni, aktyvesni kad nebūtų kalbama, kad, pilie, kad Bruselis priima sprendimus, o europiečiai jaustų, kad jie yra kažko dalis. Ir manau, kad vienas svarbiausių elementų yra nacionalinius parlamentus priartinti prie viso šio proceso. Ir e, kai palaikome dialogus su piliečiais apie ES ir kalbame apie daugiametę finansinę programą, kaip labiau įtraukti žmonės į šį procesą. Daug šalių tai daro vietos savivaldos lygmenių. Reikia pergalvoti dar kartą, kaip e, sukurti labiau įtraukiančią demokratiją. Manau, kad šis klausimas yra svarbus, jeigu norime priartinti piliečius prie to, ką mes darome. Labai ačiū, Italija, deputatų rūmai. Andrė Kripa, Lega partija. Kolegi deputatai. Dėkoju. Kolegos deputatai iš nacionalinių ir iš Europos parlamentų. Aš džiugiuosi galėdamas dalyvauti šiam, šiuose diskusijose apie Europos ateitį. Aš manau, kad parlamentinė dimencija yra pagrindinės, pagrindinė priemonė, kurią galima naudotis spręsdami problemas. Žmonės per ilgai galvojo, kad Europa yra per toli nuo piliečių, jiems yra primetamos taisyklės iš aukštai ir taip toliau. Šiuo metu Italijoje yra diskutuojama apie ekonomikos ir finansų dokumento atnaunimą. Jame yra numatytas biudžetas. Aš manau, kad mes manome, kad be augimo nebus jokios Europos ateities. Taigi reikėtų pamiršti tik taupimą ir augimo ir stabilumo paktą. Reikia pradėti galvoti ir apie antrąją pakto dalį, kur yra kalbama apie Europos ateit, augimo skatinimą, tam, kad pasaulis būtų vis labiau konkurencingas. Štai dėl ko norėčiau uh, informuoti apie tai, kokia yra pozicija, mūsų pozicija į šį vien tik taupimą. Italijoje pastarųjų metų sprendimai, kuriems pritarė komisija, yra kalti dėl to, kad padidėjo viešoji skola ir augimas buvo pribotas. Aš manau, kad reikia versti puslapį ir reikia reikalauti politikos pokyčių. Rezoliucijos pasiūlyme yra rašoma apie integraciją, tai daroma daug kartų. Tai yra svarb, svarbus e, dalykas, bet manome, kad e, integracija nereiškia mūsų tapatybės ir nacionalinių tradicijų panaikinimo. Jų, jas reikia saugoti, nes tai yra Europos turtas. Štai dėl ko aš norėjau uh, pas, pa, paminėti taip pat ir migraciją. Migracija yra susijusi su Europos ateitimi. Mano manimo, Europos parlamentas turėtų padėti valstybėms, tokioms valstybėms kaip Italija, kuri nori imtis konkrečių priemonių reaguodama į birželį patvirtintus ES tarybos patvirtas rekomendacijas migracijos rytyje. E, aš tikiuosi, kad rezoliucijoje bus aiškiai parašyta, kad turėtų būti blokuojamos, blokuojamas, e, blokuojama migracija tam, kad e, neatvyktų tiek daug neteisėtų migrantų, kaip kad dabar iš Afrikos į Italiją. Uh, Dėl ateities institucijų aš norėčiau pasakyti, kad deputatų rūmai jau praėjusios kadencijos metu išreiškė abejonę dėl Europos ekonomikos ministro figūros e, profilio. Šios abejonės, aš manau, vis dar galioja ir šiandieną. Sprendimų perkelimas e, balsuojant kvalifikuotąją Daugumą, aš manau, visai yra įmanomas, bet reikia įvertinti e, e, dokumentų sudėtingumą, todėl kad kartais dėl jų yra sunku priimti ES sprendimus. Aš, girdė, aš girdėjau, kad buvo kalbama apie tai, kad reikėtų skatinti dialogą tarp Europos nacionalinių parlamentų. Mes jau pradėjome šią veiklą ir mūsų, per mūsų kadenciją jau buvo nusiųsti į Europos institucijas svarbus dokumentai susijęs su teisėkros pasiūlymais. Mes norime, kad būtų daugiau koordinavimosi su Europos parlamento nariais. Taip pat manau, kad reikėtų ir toliau dirbti, e, naudojant darbo grupę skirtą subsidiarumui. Valstybės narės turėtų galėti taikyti subsidarumą tam, kad galėtų uh, aktyviau dalyvauti piliečių. Dėkuoju. Ačiū. Toliau Rumunijos senatas, ponia Gabriela Kretų. Dėkuoju. Mėly kolegos ir draugai. Aš daug kartų sakiau, kad Europoje sklinda gandas, kad Europa jau atliko tai, ką turiu atlikti ir gali ES žvis žlugti. Aš niekada netikėjau šią mintimį. ES vis dar yra taikingiausia, labiausiai išsivyščiusi. Ir vienodas sąlygas užtikrinanti visuomenė pasaulyje, nors įtampos vis dar yra. Europoje nacionaliniai, nacionalinės valstybės narės Europos valstybės e, turėjo atkurti Europą po karų. Ir mes turime ir dabar ieškoti sprendimų, kaip galėtume išlaikyti, išlaikyti vieningą Europos Sąjungą. Ir dabar, kai, gims, kai yra kartos, atėjo kartos, kurios gimė jau taikos metu. Nes Europa jau prarado savo žavesį, to negalime paneigti. ES vienybė per krizės įsivaizduojama pavojų yra tikrai blogas sprendimas. Yra daug realių iššūkių, kurie kyla. Europa, Europai kyla problemos susijusios su kryptimi, kurią reikia eiti. Mes per daug diskutuojame apie tai, kaip reikėtų nuspręsti, demokratiškai priimti sprendimus ir kokiu lygiu reikia priimti sprendimus, ar nacionaliniu, ar Europos lygiu. Bet dėl šio požiūrio mes nepastebime to, mm, dėl koks sprendimas yra priimamas. Europos piliečiai jau pyksta ne dėl sprendimų prieimimo proceso. Piliečiai pyksta dėl to, kad nepatinka koks sprendimas yra priimamas, kokie sprendimai priimami, nes tie sprendimai daro įtaką piliečių gyvenimui. Europa, Europos Sąjunga davė rezultatų visiems e, ir tada visi džiaugiasi ją. O dabar atsirado naujų tendencijų. ekonomiką valdyseną, ekonomikos valdysenos filosofija pasitelkiama, e, nurodant, kad būtent kapitalas turėtų būti panaudojamas sprendžiant visas problemas, bet tai nebus veiksmingas sprendimas, todėl kad valstybės narės negali kontroliuoti savo rinkų, savo valiutų. Mes turime tas problemas spręsti kartu. Antra, ES kyla veikimo problema. institucijų darbas negali pakeisti e, mūsų partijų bendradarbiavimo su piliečiais, tiesioginio bendravimo su piliečiais. Turi būti pasitelkiamos e, organizuotos interesų grupės, kurios galėtų išreikšti e, nuomonę, kurios galėtų išdėstyti mintis ir apie jas informuoti. Kilo trys struktūrinės problemos nuo pat ES įkūrimo. Socialinis ramstis, kuris, kuriame beveik visą bendrąją rinką mes įkūrėme. Bet turime 26 ar 28 socialinės sistemas. Per didelis judumas tiek darbo jėgos, tiek kapitalo. Mes įkūrėme ekonomiką be sienų, bet visuomenė, visuomenė turi sienas. Taip pat mūsų socialinio saugumo sistema parodo, kad būtina bendradarbiauti. Jeigu darbų mažės, pinigų sistema gali būti e, trapi be politinės valios. Pone Almūnė, finansų ministras be biudžeto tikrai nebus sprendimas. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad e, mes vis dar priklausome nuo kitų apsaugos saugumos rytyje, nors tikrai daug lėšų leidžiame jau ir išleidome karinėje srityje. Dėkoju. Europos parlamentas Edmund Brok, ŠPP. Dėkoju, Danuta. Dėkoju už galimybę suorganizuoti šį posėdį šiandieną. Gaila, kad mūsų parlamentui atstovauja per mažai žmonių, galbūt reikėtų apie tai dar padiskutuoti. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Visų pirma, Europos parlamento lygių arba nacionalinių parlamentų lygių reikėtų suprasti, kad yra tokių iššūkių, kurių mes negalime imtis vieni. Pavyzdžiui, tai yra migracijos klausimas, uh, globalizacijos, skaitmeninimo klausimas, socialiniai ekonominiai klausimai, valiutos saugumas e, globalinėje, globaliame pasaulyje. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie 2008 metus. Jeigu nebūtų Europą padėjusi, daugelis valstybių narių būtų užlugę. Uh, Taigi dabar dabar vis dėlto dar neužtenka ES um, veiksmų E, sprendžiant tuos iššūkius, reikia panaudoti priemonės, kurios galėtų būti veiksmingos. E, Europos Sąjunga turi geriau kontroliuoti sienas. Taryba įdarbina dar papildomus 10 tūkstančių sienos apsaugos darbuotojų, bet jiems neskiria lėšų tai toks modelis, toks sprendimas tikrai nebus veiksmingas. Ir valstybėse narėse nacionaliniu lygiu būna panašių diskusijų. Taigi turime išsiaiškinti, ar kontrolė pagerins situaciją. Reikėtų padiskutuoti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad parlamentas kontroliuotų, kaip tos priemonės naudojamos. Taip pat e, ministrų taryba, e, taryba turėtų suvokti, kad e, reikia į teisėkurus procesą įtraukti dviejus rūmus, abiejus rūmus, nes parlamentas, nacionalinis parlamentas turėtų suprasti, koks yra jo vaidmuo, bet e, reikia didinti ir piliečių informuotumą. Jiems reikia žinoti, kokia yra tiesa ir kas kokių veiksmų ėmėsi. Europoje turime informuoti piliečius apie veiksmus, kuriuos kas nors ima, kurių, kurių kas nors imasi, antraip neužtikrinsime demokratinio tikrumo. Uh, tai pasakyti na, apie visus lygmenis ir apie Europos, ir apie nacionalinių teisės aktų leidimą. Dažnai neužtikrinant te, demokratinio teisėtumo apie, apie teigiamus darbo rezultatus e, parlamente, Europos parlamente nėra tinkamai informuoja piliečiai. Dažnai Europa kaltinama tik e, neigiama, dėl neigiamų dalykų ir negiriama dėl teigiamų. Taigi e, mes turėtume prisimti taip pat ir atsakomybę dėl sprendimų. Jeigu mes sakome piliečiams, kad kas ką nusprendė, taip pat turėtume informuoti ir apie tai, kokie yra uh, E, sprendimų prieimimo lygiai, kur lygiu tas sprendimas turi būti priimamas ir kokios yra kieno kompetencijos. Taip pat turime paaiškinti, kad Europos institucijos e, pagal sutartis turi priimti kokią kokią, kokią kompetenciją reikia prisijimti. nacionaliniai parlamentai turėtų turėti didesnę e, savo vyriausybių kontrolę, todėl kad vyriausybės e, dalyvauja ES tarybos veikloje. Taigi manau, kad nacionaliniai parlamentai turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą. Taigi tokie posėdžiai, kaip šiandienos posėdis, yra svarbus. Tokie posėdžiai svarbus, bet e, aš manau, kad e, reikia už, ir, mm, įvardyti taip pat, kas prisima, kas priima kokius, kokius sprendimus. Aš manau, kad e, geltonųjų arba oranžinių ar žaliųjų kortelių klausimas yra svarbus tam, kad galėtume užtikrinti sprendimų subsidiarumą ir proporcingumą. Tam, kad išsiaiškintume, ar kompetencija, ar institucija neišėjo iš savo kompetencijų ribų. Mes dažnai kalbame apie geltonasias korteles ir Lisabono sutartį galbūt galėtume pagalvoti apie oranžinę kortelę. Oranžinė kortelė reikštų, kad subsidiar, skundų dėl subsidiarumo galėtų pateikti nacionaliniai parlamentai. Ir jeigu institucijos pritars, sprendimas bus priimtas e, be komisijos įsikišimo. Manau, kad mes e, Europos parlamente, e, jeigu daugumo, daugumo pasako prieš projektą, neturėtume skatinti jo patvirtinimo, bet e, turėtume nuosekliau taikyti tokias procedūras. Dėkoju. Kolegė iš Lietuvos, ponia Aušra Maldeikienė. Mm -hmm point que. Ma... Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos parlamentarai. Apklausos rodo, jog Lietuvos gyventojai gerokai optimistiškiau vertina ES ateitį nei vidutiniškai visose valstybėse narėse. Vis dėlto ES politikos oponentų gretos šalyje nuolat auga ir visų pirma, pirma dėl nesuvokimo, kaip realiai veikia ES ir kodėl gerovė jos rėmose pasiskirsto taip netolygiai. Pritardama kolegai iš Danijos pasakysiu, jog ir mano šalyje tyčia ar netyčia politikai tais atvejais, kai jaučia, jog jų sprendimai nebus populiarūs, primeta į ES ir sako, čia tokia Europos direktyva ir nieko nepadarysi. Taip nusiplauna rankas. Šiek tiek paradoksaliai teigiu, jog manau, kad ES taps artimesnė Lietuvai kai mano šalis taps aktyvesnė Europinės politinės darbotvarkės formuotoje, policy shape, o ne vien jos kaip tokio įgyvendintoje, policy teikia. Atsižvelgdama į tai ir norint prognozuoti ES ateitį, visų pirma, manau, reikia atsisakyti pernelyg statiško, realistinėmis prielaidomis neparemto ir tarsi a priori aiškaus tolesnės ES integracijos vertinimo – tai yra įsitikinimo, kad viskas bus gerai ir viskas bus taip pat. Maničiau, kad kuriant ateities scenarius būtina remtis blogiausią ES dezintegracijos prielaidą ir norint jos išvengti reikia atlikti esminius politikos pakeitimus. Pirma, užtikrinti, kad paskui vis labiau besiintegruojančią ekonomiką sektų ir bendri socialiniai standartai ir kartu sukurtumėm vadinamąjį socialinį ramstį. Tik tokiu būdu sugebėsime stabilizuoti dažnai nesaugę ir neapibrėžtą dėl integracijos ir neligybės perspektyvą prarandančių valstybių ir regionų socialinę situaciją. Antra, iki vidaus reformų turi būti sustabdyta tolesnė ES plėtra, potencialioms šalims vidutinėje perspektyvoje pasiūlint kitas bendradarbiavimo formas – pradžioje privalu susitvarkyti taip kad europinis projektas galutinai atgautų legitimumą dabartinių jos piliečių akise o jis labai susvyravo ir dėl pradėtų teisės viršenybės pažeidimų procedūrų kai kuriose valstybėse narėse ir dėl gal šiek tiek netikėto tačiau iš esmės nuspėjamo breksito ir dėl plintančių populistinių judėjimų paremtų itin primityviais atsakymais į labai sudėtingus klausimus Kita vertus, stiprėjantis autoritariniai režimai kai kuriuose valstybėse kandidatėse galima integracijos procesą paverčia visiškai iliuziniu. Trečia, privalu vykdyti ES institucijų reformą, kuri veikiausiai turėtų įgauti naujos Europos konstitucijos pavydalą. Tačiau šį kartą diskusija privalo rutuliotis tarp europiečių, o ne tarp technokratų manyčiau jog šiuo metu federacija ar bet kokia gilesnė viršvalstybinė integracija neturi populiaraus ir masinio palaikymo tad būtina demokratizuoti europos institucijas ir pasiekti kad vis daugiau europos pareigūnų būtų renkami tiesiogiai. ketvirta norėdamos demokratiškesnės europos visos valstybės narės ir ypač naujosios kartos europos sąjungos narės kurių tarpui priklauso ir mano valstybė privalo keisti savo padėties vertinimo perspektyvą. Mes turime būti pasiruošę daugiau duoti, nes tik taip iš Europos galime gauti to, ko mums labiausiai stinga - institucijų tvirtybės ir Europos patirties. Siūlau pradėti diskusiją, kurios galutinis rezultatas gal nepatenkins visų pusių iki galo, gal taip ir liks utopinė vizija, Tačiau norint išsaugoti tai, kas svarbiausia - buvimą bendroje kultūrinėje, civilizacinėje ir vertybinėje erdvėje, tokias diskusijas būtina plėtoti, nenutilinti ir skausmingų patirčių. Dėkui uždėmesi. Thank you, uh, Madam. Uh, we have also another candidate, Country Montenegro and colleague Miodrag Vukovic. Dabar šalis, šalies kandidatės Juotkalnyjos atstovas. Prašom. Ar esate? Bet panašu, kad kilo problemų su mikrofonu. Uh, Žodis jums. pirmininkė, ponius ir ponai. Kalbėsiu savo gimtają mm, juotkalniečių kalbą. Noriu padėkoti vertėjams, kurie dirba iš kruatų ir į kruatų kalbą, kurie man padės mm, perduoti jums keletą žinių, keletą minčių. Visų pirma, norėčiau e, su jumis pasisveikinti, padėkoti už kvietimą Jotkalnijos delegacijai. E, dėkoju, kad pakvietėte Jotkalnijos parlamento e, konstitucinių reikalų komitetą. Ačiū, kad mane pakvietėte. Tai mums labai naudinga diskusija. Mes šiame forume dalyvaujame dėl mūsų dviejų komitetų darbo, tai yra konstitucinių reikalų ir pilietinių teisų komiteto darbo. Buvo susitikusios dvi parlamentinės delegacijos Jotkalnijos parlamente. Mes ten užmesgėme tiesioginį kontaktą ir sutarėme dažniau susitikti. Labai trumpai. Aš esu iš šalies kandidatės, kuris siekia tapti ES nare. Ir visos e, institucijos, ES institucijos žino apie tai. Ir mes E, girdėjome pastab, jau pasisakymų, kad Juotkalnyje yra sėkmingai dirbanti šalis kandidatė. Mes esame iš Balkanų regiono ir taip pat esame vertinami kaip ES e, integracijos e, lyderiai savo regione. Ir kadangi mes esame vadinami lyderiais, Na, tai rodo, kad Juotkalnyje daug pastangų skiria tam, kad eitų Europos integracijos keliu. Mes tikrai nedvėjojame, mes e, esame pasiryžę siekti narystės. Mes visi susidurėme su tokiamis pačiomis problemomis visoje Europos Sąjungoje, bet jaučiamės padrasinti ir jaučiamės įpareigoti eiti tuo pačiu keliu. O kalbant apie tai, kokiame etape esame eidami vieningos Europos link, noriu paminėti mūsų prezidento pono Dukanovič e, žodžius. Jis kalbėjo specialiojo Europos parlamento sesijoje prieš kurį laiką. Mes labai džiaugiamės matydami, kad Jis, būdamas vienos iš mūsų regiono šalių prezidentas, šalies kandidatės prezidentas, turėjo progą kalbėti parlamente. Aš labai atidžiai klausiausi šiandienos diskusijų ir noriu perduoti tokią nuoširdžią žinę savo šalies vardu. Mes Tikimės, kad artėjant e, rinkimams į Europos parlamentą jūs išliksite optimistai ir tikėsitės sėkmės. Turiu galvoje tai, kad linkiu Jums, kaip e, galima mažiau susidurti su kaip galima mažiau problemų šiame procese. Išsaugokite ES, nes tai yra mūsų visų ateities kolektyvinė viltis. Ir jeigu jos neišsaugosite, mes e, visi ir na, mūsų visus ir valstybės narės ir šalis kandidates įveiks istorija. nekomentuosiu to, kas buvo pasakyta apie labai įdomias reformas šiandien. Jūs tikrai būtent jūs dalyvaujate šiuose diskusijose, tačiau ir mes Jotkalnyjoje stengiamės išsaugoti demokratinės vertybės ir kai tapsime Europos šeimos nariais, būsime už tai labai dėkingi ir norėčiau pacituoti. Šiuo nes, šiais neramiais laikais, nestabilumo laikotarpiu, Juotkalnyje yra labai svarbi šalis, nes mes esame europietiški pagal savo kultūrą ir tradicijas ir pagal mūsų politinės pažiūras. Ir Jotkalnyje turi visą mūsų paramą. Čia citavau pono Tajani žodžius, taip jis sureagavo į mūsų prezidento pasisakymą Europos parlamente. Ačiū, dėkoju už jūsų šiltus žodžius, tikiuosi, kad jūsų svajonės taps tikrovė. Dabar jungtinės, iš Junktinės karalystės Lordų rūmų Čelskinul žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš turbūt kalbėsiu apie labai panašius dalykus, kaip ir kolega Roger Little prieš kurį laiką. Yra toks senovinis posakis, kad teisėjas išgirsta jūsų žodžius tik kai jūs juos ištariate trečią kartą. Ir aš norėčiau dabar paminėti keletą dalykų. Visi Junktinėje karalystėje nori, kad ES klestėtų ateityje. Ir aš tai sakau tvirtai, būdamas to įsitikinęs, kadangi Junktinė karalystė tuo yra suinteresuota. Kai jūs, kaip ir aš, norime, kad e, laimėtų dinamiškas, gyvybingas demokratinis projektas. Ir manau, kad ir jūs norite stabilios, klestinčios kaiminės ir priekybos partnerės. Mm, tai labai svarbu turėti galvoje, stengiantis gyvendinti tuos pokyčius, kad vis dėlto gyvybingas demokratiškas Europos projektas laimėtų. Aš noriu labai padėkoti visiems, kurie paruošė mums parengiamuosius dokumentus ir pranešimus. Jie tikrai mums naudingi diskutuojant, atspindi nuomonių įvairovę, tačiau išriškėjo viena bendra tema, kurią minėjo kiekvienas šiandien pasisakęs. E, visi sakė, kad nesiekti pokyčių būtų neprotinga. Kitas dalykas - parlamentų dalyvavimas. Mes, e, dirbantis Europos reikalų komitete Lordų rūmose, e, esame pasiryžę dalyvauti, mes daug keliaujame, taip pat sulaukėme daug parlamentų delegacijų Londone, žinoma, tas procesas suintensyvėjo vykstant breksitui. Ir labai džiaugiuosi, kad šiandien čia atvyko dvi komandos, tai yra Roger ir aš, ir taip pat yra antra komanda, kuriai vadovauja Michael J. Jis čia lankosi kitais klausimais. Ir jeigu tik e, būsime kviečiami, norėsime ir toliau dalyvauti ir tokiuose forumuose, ir COSAC susitikimuose. Tai yra labai svarbu, nes e, mes e, parlamentarai kaimininėse šalise susidurėme su daug to pačių problemų. Apie tai užsiminė kiti kalbėtojai, pavyzdžiui, visiems rūpimas saugumas, taip pat gynyba. Mm, kadangi dabar turime labai sudėtingą rytinę ES sieną. Kitas dalykas e, - mūsų mm, ekonominiai interesai, finansinės paslaugos, taip pat e, visiems rūpimas klimato kaitos klausimas ir žinoma yra daug kitų. Uh, klausimų. Aš kalbu apie visiems rūpimus klausimus, bendrus nuogastavimus, kai apie juos kalbame, atsiranda bendras supratimas, o tai svarbu visiems piliečiams. Ačiū. Ačiū, galiu Jūs patikinti, kad šiame komitete tikrai yra jautriai nagrinėjami visi klausimai, kurie bus svarbus ateities santykiams ir e, mes, Europos parlamento nariai, galime pažadėti, kad tikrai pasistengsime, jog kai galima greičiau būtų sukurta, suburta ES ir Junktinės karalystės delegacija, žinoma, jeigu įvyks Brexit. Taip, tai yra tikrai labai gera žinia, ačiū Jums už ją. Dabar Rumunijos senatas, ponas Korlatin Titus. Ačiū, ačiū pirmininkė. E Mm, kai kalbame apie Europos ateitį, Bukarešte e, gilinamės į du aspektus. Visų pirma, artimiausią ateitį, tai yra visiškai natūralu, nes jūs žinote, kad mes perimsime pirmininkavimą Europos ministrų taryboje 19 metų sausio 1 dieną. Taip pat galvojame ir apie ilgalaikę perspektyvą ir matome čia ir galimybių, ir iššūkių. Ir stengsime, žinoma, bandyti įveikti tos iššūkius per Rumunijos pirmininkavimo pusmetį. Tačiau Taip pat e, galvodamas apie, galvodami apie Europos ateitį, turime dar kartą akcentuoti, kad kalbame apie bendrą ateitį, o ir bendra ateitis yra mūsų diskusijų pagrindas. Vėlgi čia prireiks politinės valios, strateginio mąstymo, bendros išminties, nes reiks siekti kompromisu, kad atsižvelgtume į vairiausius valstybių narių interesus. Taip pat turime vengti ir naujų skiriamųjų linijų e, Europoje. Ir turime neužmiršti savo pareigų. Savo pasisakymo pabaigoje aš dar šiek tiek pakalbėsiu apie sažiningumą. Per savo pirmininkavimo laikotarpį Europos ministrų taryboje. Mes tenksimės dirbti su tais dosie, kuriuos turime. Ir, žinoma, papildysime darbo tvarkę mm, mums rūpimais klausimais iš rytų ir centrinės Europos perspektyvos. Mm, mums teks sudėtingas vaidmuo stengti suvaldyti įvairiausius iššūkius. Visų pirma, kovo pabaiga, tai bus breksito mėnuo. Norėčiau Lordui Lidlui pasakyti, kad Na, mes žinome, kad procesas bus sudėtingas. Mes žinome, esame tarptų, kuriems labai gaila dėl tokio Junktinės karalystės sprendimo, bet mes jį gerbsime. Taip pat vyks ir diskusijos dėl būsimo ES biudžeto vyks ir rinkimų į Europos parlamentą kampanija ir tos kampanijos pabaiga ir Rumunijos pirmininkavimo išvados ir pabaiga bus birželio pabaigoje. Dar kalbant apie rinkimus, reikėtų paminėti vieną dalyką. Skirtingai nei iki šiol, na, anksčiau Pagrindinės politinės šeimos e, labiausiai rūpinosi, kiek balsų gaus, kaip bus atstovamos, kiek vietų turės Europos parlamente, kiek vietų turės EPP, socialistai, Aldė, Žalie ir panašiai. Šį kartą, manau, pagrindinis siekis bus proeuropietiškoms jėgoms užsitikrinti didelę daugumą Europos parlamente. Ir aš manau, kad pasikeis e, paritetas, bet aš manau, kad kol kas mes dar nesame politinių požiūrių galvoti būtent ta, iš tokio požiūrio taško. Mes e, pasistengsime numatyti ES naują perspektyvą nuo 19 iki 24 metų ir būtent E, apie tai mes kalbėsime per neformalią ministrų tarybą, gegužės 9 dieną mano gimtajame Sibijo mieste. Taip pat sieksime geros partnerystės su, partne, su savo trejato partneriais, Kroatija ir Suomija. Taip pat bendradaviausime su e, Europos institucijomis. Ir Esame numatę keturis pagrindinius prioritetus. Juos trumpai paminėsiu. Visų pirma, augimas, konvergencija, konkurencingumas ir sanglauda. Taip, sanglaudė, nes daugeliu valstybių narių sanglauda taip yra svarbi. Aš čia kalbu apie vidurio ir rytų Europos šalis. Antra, saugesnė Europa. Tai bus susijęs su terorizmu, migracija. Ir tai, ką minėjo antrasis Britų parlamento narys, tai yra saugumo iššūkiai ateinantis iš rytų Europos, trečia Europa kaip pasaulio lyderė, pasaulinė veikėja ir ketvirta Europos vertybės ir iššūkiai. Ir noriu pasakyti, kad mano komiteto pasiūlymų vyriausybė sutiko įtraukti e, tokį papunkti, tai yra būtinybė kovoti su rasizmu, ksenofobija, antisemitizmu ir, ir neapykanta ir aš e, taip pat dirbu ir Europos taryboje, ECRI e, e, komitete rengiamo, tas, tai, tai, tas komitetas rengia ataskaitas dėl valstybių narių, kai kurios iš tų ataskaitų yra slaptos, bet jos kelia didžiulį susirūpinimą ir tai šie klausimai įeis ir į Rumunijos pirmininkavimo prioritetų paketą. Ir dar dvi paskutinės pastabos. Uh, Europos proceso patikimumas, turiu tai paminėti, e, čia kyla įvairių iššūkių, tačiau mūsų šalyje, kai kalbame su piliečiais, kai bandome paaiškinti jiems europinės temas, išriškėja tam tikri elementai, į kuriuos mes turime atkreipti dėmesį ir jie gali sumažinti pasitikėjimą Europos procesu. E, pateiksiu pavyzdį kai viena ar dvi valstybės narės pastaraisiais metais nuolat atmeta sprendimą leisti dviem valstybėms narėms prisijungti prie Šengeno erdvės, ir tai, rem, čia, tai daroma remiamasis, ne, remiantis ne kriterijais, o tam tikrais politiniais ir ekonominiais sumetimais, tai mano šalyje tai sukelia didžiulį nusivylimą ir atitinkamai formuojama visuomenės nuomonė. Kaip aš galiu sustiprinti proeuropietiškas nuostatas, kurios tebėra stiprios mano šalyje, tačiau tokie dalykai verčia žmonės kitaip suprasti Europos mechanizmus. Ir paskutinis dalykas manau, kad reikia paminėti būtinybę giliau, o ne paviršutiniškai suprasti realybę valstybėse narėse ir taip pat ES kaiminystėje. Realybė dažnai yra kitokia nei rašo laikraščiai. Mes nesame visi vienodi Ir reiktų žvelgti ne tik į pietus, ne tik į Balkanus, nors tai yra gerai. Reikia žiūrėti ir į rytus ir neišaldyti Europos narystės perspektyvos tam tikroms šalims. Aš čia kalbu apie Moldovą. Iš tikrųjų padėtis yra daug sudėtingesnė ir turi daugiau, daug daugiau niuansų, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir paskutinė pastaba. Mūsų prioritetas turėtų būti vengti naujų Europos padalyjimų ir mes turime būti sąžiningi ir savo vertinimuose ir sprendimuose. Ačiū. Jan. Jans Kopečiak, toliau Čekijos Respublika. Ačiū. Pirmininkė, laba diena visiems. Šiandien kalbame apie ES ateitį, kaip ji turėtų atrodyti. Manau, kad bet koks sėkmingas planas reikalauja, kad žinotume, kas dabar vyksta Europos Sąjungoje. Turime nustoti svajoti, kai kas dar vis tai daro. Jeigu nustosime svajoti, pamatysime, kad dauguma piliečių nesitapatina su dabar nuolatiniu integracijos tempu, gilumu, e, reguliavimo apimtimi ir piliečius siunčiami signalai Europos politikai jums yra daugelypiai. Per referendumus buvo atmesta ir konstitucija, įvyksta breksitas. Todėl aš manau, kad e, spaudimas didinti politinę integraciją tik tai sustiprins konfliktus Europos Sąjungoje o tie konfliktai gali kelti Europai ir pavojų. Europos Sąjunga, mano nuomonė, Europos Sąjungoje reikia gilių transformacijų. Ir pirmiausia, turime suvokti tą faktą, kuris jau buvo minėtas, o kad tokio dalyko kaip Europos demosas nėra turime nustoti vertinti nacionalinės valstybės narės kaip didžiausią blogį ir pavojų Europai, nes didžiausi konfliktai išgyventi Europoje nėra susiję su nacionalinėmis valstybėmis, o kilo dėl ideologijų, kurios priešiškos individuo laisvai. Dėl to kilo tragiški konfliktai, ne dėl nacionalinių valstybių. Šios transformacijos turi užtikrinti, kad daugelis kompetencijų ir galių, kurios Europos lygmenių neveikia veiksmingai, grįžtų į nacionalinį lygmenį. Mano nuomonė, ES turėtų daryti mažiau, bet veiksmingiau. Taip pat visiškai aišku, kad yra įvairių nuomonių dėl įvairių politikos ryčių, tarp valstybių narių tos nuomonės skiriasi ir e, galbūt reikėtų patvirtinti daugia skirtingų greičių Europos, nes kai kurios šalis, kurios nori gilesnės migracijos, turėtų tam galimybę, bet tos valstybės narės, kurios nevertina to kaip jiems tinkamo būdo ir nori veiksmingiau veikti nacionalių lygmenį, turėtų galėti tai daryti. Vakar dalyvavau tarp parlamentinėme susitikime kuriame aptarėme ekonomiką. Ten dalyvavo nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai. Buvo išsakyta daug įvairiausių nuomonių apie ateities ekonominę politiką Europos Sąjungą. Buvo išsakytų ir parlamento, Europos parlamento komunistų narių ir nacionalinio parlamento narių, kurie Europos Sąjungą vertina kaip Titaniką, kaip skęstantį laivą. Kiti nariai sakė, kad Europa apskrovusi skolomis ir reikia pradėti mažinti išlaidas. Visai aišku, kad iš tos nuomonių įvairovės negalima suformuoti kompromiso. Turime leisti valstybėms narėms pasirinkti savo kelią ir leisti joms bendrauti, bendradarbiauti tiek, kiek jos to nori. Aš nenoriu primesti savo nuomonės portugalų komunistui, Europos parlamento nariui. Aš nenoriu, kad jis skolintųsi dėl to, kad aš taip manau, kad to reikia, bet aš nenoriu taip pat, kad jis kažko primestų ir man. Kita vertus, manau, kad reikia suteikti daugiau galių nacionaliniams parlamentams. Manau, kad nacionalinių valstybių vaidmuo dalyvaujant Europos politikoje kol kas yra per menkas. Nes žinome, kad geltonosios kortelės ir panašus dalykai nėra veiksmingi, nėra pakankamai naudojami. Todėl aš manau, kad mums svarbu ir naudinga čia susitikti ir e, padiskutuoti, bet netgi čia matome, kad e, jau yra įvairiausių nuomonių ir gali, tapti, gali būti labai sudėtinga rasti vieningą poziciją. Todėl turime leisti valstybės narėjams integruotis tik tai iki tiek, kiek jos mano esant joms tikslinga. Ir manau, kad nacionalių parlamentų vaidmens stiprinimas Europos politika, politikoje būtų pirmasis žingsnis mažinant demokratinį ES deficitą, ką kuris yra pripažįstamas egzistuojant netgi didžiausių Europos integracijos šalininkų. Jeigu nesakysime Europos supervalstybės e, svajonės, kas mano nuomonė yra nerealistiška, ką rodo ir piliečių nuomonės valstybės narėse, jeigu tos e, minties nesakysime, jeigu nepradėsime atstatinėti ES kaip labiau tarp valstybinio bendradarbiavimo projekto, mes ir toliau prarasime piliečių pasitikėjimą, atsiras vis daugiau populistinių partijų, kurios paims šias temas įkaitų ir skirtingai nuo tradicinių politinių partijų tiek naujose, tiek senose valstybės narėse e, jos taps vis stipresnės, nes tradicinės politinės partijos nesugebės pripažinti, kad Europos integracijos projektas e, viršijo optimalų lygį. Ačiū. Toliau Ispanijos senato e, narys David Lukas. E, labadiena. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už šios diskusijos surengimą diskusijos tarp įvairių valstybių narių nacionalinių parlamentų. Ponas Hauragi parengęs pranešimą mums suteikė pagrindą šiai diskusijai. Pradėsiu nuo pabaigos. Vienas dalykas, kuris, dalykas, kuris apibūdina europiečius, tai yra sugebėjimas svajoti, kaip atskratyti šimtų metų karų, stiprinti socialinę gerovę, stiprinti institucijas atsisakyti dalies suvereniteto taip, kad e, stiprėtų Europos parlamentas ir kitos institucijos ir atstovautų Europos piliečius. Daugelė kalbų išsakytų šiandien buvo dažnai kritikuojama Europos Sąjunga. Labai dažnai, nors ne visada. E, būtent politikai namuose E, kuriems kažkas nepavyko, kaltina Europą dėl problemų, kurie patys neišsprendžia savo šalyje. Aš norėčiau pirmiausia pasakyti, kokia pozityvi jėga ES buvo ir kokia pozityvi bus ir ateityje. ES šiandien turi daug tokių priešininkų, kurie laukia, kol jai nepavyks kažkas. Bet galime išsakyti daug kontrargumentų tokiems žmonėms. Žinoma, mums reikia atitinkamų finansinių išteklių, kad galėtume kovoti su iššūkiais, mums reikia veiksmų socialinės politikos rytyje. Piliečiai mano, kad būtent to ir trūksta Europoje ir daugiau reikia E, daryti, dėkiant tokią politiką, kuri priartintų piliečius prie sąjungos. Antra mintis susijusius pirmąją nacionalinės vyriausybės negali kaltinti Europos dėl visko, kas nepavyksta, nes nacionalinės vyriausybės yra atstovaujamos ES, tačiau jos neparūpina Europos Sąjungai tų priemonių, kurios reikalingos problemams išspręsti. E, galima diskutuoti apie Europos Sąjungą, bet visiškai nedėra nacionaliams vyriausybėms kaltinti Europą dėl tokių dalykų, už kuriuos e, jie patys, pačios vyriausybės, yra atsakingos savo šalise nuo Maastrichto e, laikų mes galvojame apie tai, kaip sustiprinti ES vaidmenį. Žvelgiant iš kito taško, ne iš nacionalinės perspektyvos, kyla dvi idėjos. Kalbame apie piliečių Europą. Arman Hauragi kalbėjo apie tai Jeigu norime pasiekti savo tikslų, turime paskliauti vietos ir regionų valdžia. Būtent jie gali priartinti ES prie vietos žmonių. Taigi labai gerai, kad mes čia diskutuojame su nacionalinių valstybių atstovais, tačiau galbūt dar svarbiau būtų užtikrinti, kad vietos valdžios atstovai būtų įtraukti taip pat e, smarkiau ir tai leistų piliečiams pajusti tą priklausomybės e, jausmą. Perėjimas nuo euroskepticizmo prie eurofobijos. Reikia tą žodį vartoti, kad apibūdintume kai kurias šiandien Europoje egzistuojančias partijas. Jos net tiek priešinasi Europos Sąjungai, jie stengiasi ją sugriauti iš vidaus, turime tai žinoti. Ir kaip sakė Hokin Almunija, turime išspręsti dar neišspręstas problemas. Klimato kaitos, breksito problemas, migracijos problemas. Aš norėčiau nepritarti tiems, kurie tam tikrų būdų apibūdino migrantus. Migrantai yra kitų šalių piliečiai, kurie bėga arba nuo bado, arba nuo karo. Europa visada buvo migracijos, migrantų kupina teritorija ir turime būti tolerantiški kitų pasaulio šalių piliečiams ir reaguoti į įvykius tenai. Tai reikia, aišku, daryti tinkamai. Aišku, visi turi jaustis, kad jų sienos yra saugios, bet negaliu pritarti kai kuriems pareiškimams, kuriuos šiandien girdėjau čia. Aš tikrai nemanau, kad toks požiūris yra teisingas. Turime e, e tai tas problemas spręsti logiškai, taip tik tai, tai yra vienintelis būdas, e, kaip sudaroti su humanitarinėmis problemomis. Taigi, daugiau Europos yra sprendimas Europos problemams spręsti, daugiau galių Europos parlamentui, stiprinti institucijų veikimo efektyvumą European Parliament, Mayra McGuinness, to take the floor. Mayra Maginės, Europos parlamentas. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju už išsakytus tas pastabas. Ne visą laiką buvau šioje salėje, bet mano padėjai mane informavo, kad diskusija tikrai turtinga ir gyva. Su ponia Hubner, aišku. E, Pone Hubner, aš su nacionaliniais parlamentais sutinku oficialiai ir neoficialiai dažnai. Ir dažnai man kyla jausmas, e, toks klausimas, kodėl mes turime konkuruoti tarpusavėje, e, tuomet, kai mus išrinko piliečiai vienodai dirbti skirtingą darbą skirtingose institucijose. E, Turbūt apie tai galėtume šiek tiek giliau pagalvoti, nes jūs esate iš nacionalinio parlamento, aš iš Europos parlamento ir mūsų kolegos kiti yra išrinkti ir turi savo vaidmenį specifinėse institucijose. Šiek tiek visada nerimauju, kai išgirstu tokius žodžius, kad negalime parengti tinkamo kompromisą. Na, manau, kad pasaulis reikalauja, kad mes ieškotume kompromisų visą laiką. ES veikia būtent tokiu pagrindu. Tai nereiškia, tai mūsų silpnina. Tai reiškia, kad mes esame pragmatiški ir galime rasti sprendimus, kitaip jokios pažangos nebūtų. Ir kaip matote, Aš radau sprendimą dėl tos stipriai šviečiančios saulės, kuri mane akina. Taigi turime suvokti savo vaidmenį. Noriu pareikšti pagarbą visiems nacionalinių parlamentų kolegoms iš visų valstybių narių. Taip pat gerbiu ir tuos, kurie dirba vietos, nacionalinių lygmenių, vietos lygmenių. Dėl to kokia Europos Sąjunga šiandien ir kokia ji bus ateityje. Vienas viena problema, ką suteikė Brexitas. Esame daugiau dabar informuoti, piliečiai yra daugiau informuoti, ką reiškia bendra rinka, muitų sąjunga, judėjimo laisvė. Tai tarsi savame suprantamas dalykas, bet neturėtume suprasti tai kaip duotybę. Tai yra ES nuopelnas. Toliau, regla, reglamentavimas. Be jo negalėtume išsisukti, galbūt galėtume geriau kažką padaryti, bet niekada nesukursime visuomenės, kurie nebūtų reguliuojama jų piliečių, jos piliečių naudai. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad Europą atmeta piliečiai. Kaip ir kiti, aš galbūt pagalvoju, kodėl Brexitas įvyko ir apgailestauti dėl to, bet Kalbantis su kolegomis iš regionų, iš mano valstybės narės, tai galiu pasakyti, kad mano šalis, Airija, jaučia breksito klausimą daug skaudžiau. Ir taip pat mes labiau vertiname solidarumo savoką, nes ją geriau suprantame, nes mums tokį solidarumą pademonstravo 26 valstybės narės ES per darybas e, su Junktinė karalystė. Taigi aš norėčiau vertinti viską labiau iš pozityvesnės perspektyvos. Aš tikiuosi, kad Europos rinkimai bus susijęs su Europos klausimais ir idealais. Daugelį šalių tai dažnai būna susijęs su vietos klausimais. Galbūt tai reiškia ir kaitos metą dėl breksito, nes tai bus taip e, artima mūsų atmintyje, kad per rinkimų ciklą galėsime kalbėti apie Europos vertybės, kaip jas gerinti, kaip e, priimti tuos kolegas, kurie mano, kad Europą daro per daug. Gal geriau tai turėtume spręsti pokalbių metu prie stalo, o ne vienas e, nuo kito atskirai jas reikštume kažkur. Kartais aš savo sakau ir kolegams sakau, kad Tas vaidmuo, kurį mes su ponia Hübner atliekame, e, leidžia mums pasakyti, kad mes iš tikrųjų vertame, kad jūs čia esate, nes mes sustinkame su nacionaliniais parlamentais ir Kozakė ir galime pasakyti, kad stipresni mes esame kartu, bet tai yra gyvenimo faktas, taip plėtojasi civilizacijos. Bet e, tokių posėdžių svarba yra tokia, kad mes išgirstame kitų kolegų iš kitų šalių mintis. Išsiskirstame negalvodami, kad tu manai taip, aš taip ir viskas. Ir pagalvokime, jeigu Europos suirtų, kas būtų, koks būtų pasaulis. Aš ką tik atėjau iš e, posėdžio skirto lygybei Ar pagalvokime apie klimato kaitą ir kitų žmogaus teisės. Visur čia Europa lyderiauja. Mūsų piliečių labai e, jaunimui, kurie tikiuosi balsuos per rinkimus, turime demonstruoti stipresnį lyderystę, kalbėdami apie Europos viziją ir ginti tai, kas jau yra pasiekta, o ne skūstis, kaip kai kurie iš mūsų galbūt net ir aš kartais, dėl to, kad kažkas neveikia, nes daugelis dalykų veikia. Ir kai matome, kad e, viena valstybė narė norėdama išstoti, sudarė su didžiuliais sunkumais, koks sunkus yra procesas dėl mūsų tos integracijos. Bet būtent viskas dėl to ir veikia, kad esame integruoti. Ačiū pirmininkė ir ačiū kolegoms, kad atvykote pas mus. Ačiū visą pirmininkė. Turime dar vieną kalbėtoją iš Ispanijos, Senato, prašom. Dėkoju. Norėčiau padėkoti už man suteiktą galimybę dalyvauti šiuose diskusijuose. Ispanijoje yra sutariama politinių lygių dėl Europos parla, projekto svarbos. Šiandieną buvo kalbama apie jaunimą, apie E, ateičiai, e, Europos svarbą jų ateičiai. Ką reiškia šiandieną būti europiečiu? Kokie yra, kokios yra vertybės, kurias mes giname? Mm, e, vis, tai yra pilietybė, lygybė, teisių lygybė. Reikia pripažinti, kad Europa gina lygybę ir taiką. Ar mes visi sutarėme, kad e, dirbame šią linkmę? Deja, per krizę paaiškėjo, kad e, struktūra, Europos struktūra e, yra netobula. Daugeliu šalių buvo primestas taupimas ir dėl to buvo pakengta gerovės valstybei, o gerovės valstybės reikia tam, kad būtų užtikrintas orumas, e, tam, kad e, būtų užtikrinta, uh, užtikrinta minimali pagalba. Uh, taigi uh, problema nėra tik socialinės teisės, bet taip pat ir priemonės, kurios buvo panaikintos, buvo panaikinta taip pat ir socialinė sanglauda, o jos reikia. Daugeliu žmonių, daugelis žmonių susidūrė Mm, su atskirtimi ir jie nebesijaučia europiečiais. Mes e, matome, kad pradėjo daugėti įvairių autoritarnių projektų. Kai kurie žmonės, kai kurie asmenys teigia, kad e, kad kalti yra patys neturtingi asmenys ir ne tie, kurie iš tiesų kalti dėl krizės. Yra kaltinama uh, politinė klasė, kuri prisidėjo prie krizės. Žmonės jaučiasi įbauginti ir tokiems žmonėms e, yra lengva parodyti, kad kas nors, kaltas kas nors, kas e, nėra mūsų aplinkoje. Uh, bet e, yra pamirštama, kad e, didelis turtas lieka tokių asmenų rankose, kurie yra toliau nebaudžiami. Ko gero šiuo metu Europos Sąjungos, ko gero Europos Sąjungos šiuo metu nesilaiko pagrindinių žmogaus teisių. Reikėtų pakeisti požiūrį, uh, reikėtų vengti senų, pasenusių struktūrų, daugiau, reikėtų daugiau suverenumo, kuris būtų paremtas nacionaliniu parlamentu. Suverenumas turėtų leisti vyriausybėms bendradarbiauti, remiantis e, bendru horizontu, solidarumu, socialinėmis teisėmis, civilinėmis, piliečių teisėmis. Uh, Mes turime pamiršti pasenusi požiūrį į ES, kuris tvirt, buvo tvirtintas per Maastrichto sutartį. Reaguokime į iššūkius, pabrėždami, kad mes norime bendros ES erdvės, kurioje mūsų ES piliečių ateitis nepriklausytų nuo didelių dichotomijų. Taip pat reikėtų skirti dėmesio ir moterų teisėms. Mes turime bendradarbiauti su vietos, vietoje veikiačiais subjektais ir taip pat su tomis šalimis, kuriuose yra užtikrinamas, užtikrinama lygybė e, ir taip toliau. Dėkoju. Matau, kad ko gero Ramon Haregi norėtų pasisakyti. Dėkoju. Visų pirma, pirmininkė minėjo, kad aš galėčiau susumuoti rezultatus, padaryti san, mm, santrauką to, ką girdėjau. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje. Aš manau, kad ši iniciatyva buvo tikrai sveikintina. Uh, Mes tikrai atvirai diskutuojame svarbiais klausimais. Nebuvo pasisakymų prieš Europą. Yra asmenų, kurie minėjo, kad reikėtų galbūt mažiau Europos, bet niekas nepasisakė atvirai prieš Europą. Aš manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Nors, žinoma, duomenių nuomonės ir skiriasi. Paskutinėje kalboje buvo reikalavima geresnės Europos, kuri turėtų įveikti senas socialinės problemas. Aš manau, kad didžioji dalis mūsų diskusijų buvo skirta santykiams tarp Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų. Aš suprantu, kad yra tam tikras nepasitenkinimas, įsivyravęs nepasitenkinimas, pavyzdžiui, ponė Gerero, ponė Maginės tai minėjo. Uh, turėtume nepamiršti to diskutuodami apie Europos ateitį. Rodosi, kad e, yra įsivyravę dvi skirtingos politinės stovyklos, bet mes turėtume bendradarbiauti. Reikėtų vengti tokio dvipoliškumo arba antagonistiško skirtingo požiūrio. Turėtume bandyti elgtis konstruktyviai. Norėčiau paminėti kelis svarbius dalykus. Visų pirma, uh, Nacionaliniai parlamentai turi aktyviau dalyvauti Europino, Europos semestre. Tai reiškia, kad e, dalyvaujant ekonominėje ES valdysena bus demokrat, demokratiškesnė. Taip pat mūsų teisėkros pasiūlymai Europos parlamente e, turi būti tokie pasiūlymai, kuriuos būtų įtraukiami ir nacionaliniai parlamentai ne tik per subsidiarumo principą, bet jie taip pat galėtų turėti, turėtų turėti galimybę pateikti ir iniciatyvas ir pasiūlymus savo iniciatyvą. Taip pat reikėtų įtraukti vietos institucinės ir regioninės bendruomenės Europos projektus. Nemažai kalbėtojų tai minėjo. Airijos atstovė minėjo tai taip pat. Manau, kad e, reikėtų pabrėžti, kad nemažai asmenų yra susirūpinę dėl galimų Junktinės karalystės išstojimo neigiamų pasiekmių. Pavyzdžiui, Airija yra susirūpinusi dėl to. Uh, Tikimasi, kad bus padarytas, sudarytas susitarimas dėl naujų santykių tarp Airijos ir Junktinės e, karalystės. Mes tikimės, kad ir toliau bus konstruktyviai bendradarbiaujama ir e, tikimės, kad nauji santykiai bus e, unikalūs, todėl kad mūsų tikrai daug kas siekia. Mes nenorime atsisakyti savo ankstesnių ryšių. Taip pat dėl atsakomybės pasidalymo socialinio ramščio ir dalyvavimo. Mes turime prisimti atsakomybę, nes esame visi ES e, valstybių e, nariai. Mes e, negalime tik vieni kitus uh, kuo nors kaltinti. Mes nežaidžiame kokiu nors žaidimu ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti su ES institucijomis, todėl kad turi būti pasidalinama atsakomybė. Atstovas iš Danijos minėjo klimato kaitą. Mane stebina tai, kad ES kažkuo kaltinama šis rytyje, kad rodos e, nesijima sprendimų. Danijoje rodos į tai žiūrima kritiškiau, bet e, pasaulinėme kontekste ES iš tiesų yra lyderė emisijų mažinimo srityje, e, anglės dvideginio kiekio mažinimo srityje ir taip toliau bet žinoma, reikėtų prisijimti atsakomybę klimato kaitos srityje ES lygių. Skaidrumo didinimas taryboje, taip, jis yra paminėtas e, pranešimo aštuntame, aštuntoje dalyje. Buvo kritikuojama taip pat ir taupimo politika, socialinis e, ramstis. Nacionalinės kompetencijos taip pat e, yra svarbi šio ramščio dalis. E, taip pat kalbėjo ir Turkijos bei Montenegro atstovai buvo prašoma, buvo raginama geriau mėgsti santykius su, su Turkija ir, ir, ir jų atkalnyje. Tai turėtų daryti Europos Sąjunga. Kolega Pascal Duan yra parengęs pranešimą dėl diferencijuotos integracijos. Europa turėtų būti kuriama taip, kad būtų mm, paremta tam tikrais e, apskritimais. Vienas apskritimas galėtų būti eurozona, kitas, pavyzdžiui, santykiai su Junktinė karalystė, Norvegija ir Šveicarija ir taip toliau. Tai yra vienas iš tokių požiūrių, kuris galėtų tikrai tapti naudinga priemonė Europoje ateityje. Dėl e, politinių mažumų, manau, kad reikėtų sužvelgti ir jų nuomonę. Yra siekiama, kad Europa taptų lankstesnė, bet veik, to pačiu ir veiksmingesnė. Aš manau, kad tik taip galėsime imtis kylančių iššūkių. Galbūt aš galėčiau dar kai ką pridurti. Nuo 2008 metų, kuomet kilo daug krizių, ir kuomet didžiausias klausimas buvo, kaip iš, iš jų išbristi, Tuomet buvo galvojama apie tai, ką reikėtų daryti. Da, bet e, dabar, kaip kad minėjo ponas Almunija, svarbu yra kokia politika ir dar vienas svarbus klausimas yra, kaip reikia imtis veiksmų. Reikia užtikrinti patistikėjimo didinimą, demokratijos stiprinimą, subsidiarumo principų laikymą, piliečių įtraukimą ir taip toliau. jūsų pasisakymuose šios mintys kartojasi dažnai. Mes esame politiniai lyderiai ir mes turime suprasti, kad mes negalime primesti piliečiams arba Europai pokyčių. Mes turime tiesiog teikti informaciją bendrauti su žmonėmis, vystyti dialogą su jais. Pokyčio nebus, jeigu žmonės nepalaikys mūsų minčių. Taigi manau, kad būtina įtraukti taip pat ir rinkėjus. Dar norėčiau paprašyti dviejų minučių laiko tam, kad jūs informuočiau apie pasiruošimą e, rinkimams kit, kitiems metams, kitų metų. E, tie rinkimai vyks e, nuo 23 iki 26 gegužės. Mes rinksime 705 narius Europos parlamente. Dar yra diskutu, buvo diskutuojama taip pat apie kaip juos reikėtų paskirstyti. E, Taip pat pakeitėme reglamentą skirtą Europos partijoms ir fondams. Komisijos narė Vera Jurova minėjo naują elementą, kuris bus įtrauktas į šį reglamentą. Tas, ele tas elementas yra susijęs su Cambridge Analytica byla. To reikia tam, kad užsaugotume uh, apsaugotume Europos parlamento rinkimus nuo piknaudžiavimo ir tam, kad rezultatai būtų patikimesni. Kaip ponė Maginės e, teigia, mes tikrai turėtume džiaugtis ir jūsų parama. Šie Europos parlamento rinkimai turi būti tikrai europietiški. Mes e, dažnai sustinkame su žmonėmis ir manau, kad per rinkimų kampaniją turime taip pat diskutuoti ir apie Europą. Tikrai reikės konstruktyvaus bendradarbiavimo su parlamentu ir ateityje mes turėsime sukurti, suburti Europos komisiją, turėsime tęsti dėrybą su Junktinė karalystė, taigi mes negalime tiesiog švaistyti laiko. Paskutinė plenarinė sesija bus e, birželio mėnesį, balandžio mėnesį ir nors parlamentas praktiškai pradės dirbti, e, realiai dirbti tik tai rugsėjai, nors jis bus jau išrinktas e, Liepą. Taigi, tikiuosi, kad parlamentas ir toliau dirbs veiksmingai ir kitais e, metais. E, nors e, jo veikla bus nutraukta būtent Europos parlamento rinkimų ir e, komisijos e, rinkimų taip pat. Dėkuoju Jums už tai, kad dalyvavote šiame posėdėje. Džiaugiuosi, kad tikrai daug valstybių buvo atstovaujama, nors Elmaras ir liūdėjo dėl to, kad vokiečių buvo mažai. Bet džiaugiuosi, kad buvo taip pat kolegų ir iš valstybių kandidačių. Dėkoju Jums už apsilankymą. Manau, kad diskusijos buvo tikrai labai geros. Jų tikrai reikėjo ir pranešimo, pranešimui rengti. Ir šios diskusijos tikrai tęsis ir toliau. Dėkoju, geros kelionės. Thank you.